And so we can start, please, if you can. Pradėkime posėdį. Prašau susėsti. Aš kalbėsiu itališkai, sako pirmininkė, todėl prašau užsidėti ausinės, kam reikia. Norėčiau pasisveikinti su mūsų svečiais ir ekspertais kurie prisijungė prie mūsų šią popietę. Džiugu, kad šiandien mūsų komitetas surengė tokius svarbius klausimus Europai svarbia tema. Ir aš kalbu apie imigrantų ir jų vaikų integravimą per švietimą ir kultūrą. Mes kalbėsime daugiau nei apie švietimą, kalbėsime ir apie švietimą, ir apie kultūrą. Tai yra dvi integracijos formos e, reikėtų kalbėti apie formales, neformales kompetencijas, apie visuomenės įtraukimą, kurie žino, kaip sukurti kultūrinę ir švietimo pilietybę. Uh, šiomis dienomis susidurėme su dramatiška humanitarinė krize, e, kuri jau vyksta ir Europoje, ne tik už jos sienų. Susidurėma su dideliu marginalizacijos pavojumi ir situacija, kuri yra labai sudėtinga ir moteriams, ir vaikams, ir kitiems pabėgėliams. Parlamentas e, kalba apie migracijos darbo atvarkę ir jos patvirtinimą, kad būtų sukurti bendri pabėgėlių priėmimo standartai. Susidūrę su didžiuliu pabėgėlių srautu ir dauguma jų yra moterys ir vaikai, turėtume galvoti apie žmogaus teisės, kad jos būtų svarbesnės už pilietybę. Tie žmonės turi teisę į sveikatos priežiūrą, į orų gyvenimą, į nepilnamečių apsaugą. Mes raginame gerbti tarptautinės konvencijas dėl žmogaus teisių ir nepilnamečių. džiugu dirbti kartu su kolegė Sisilkinčiai, kuri yra svarbaus lybę pranešimo pranešėja. Ji kultūros komitete yra pakaitinė narė, sveikinosi su jie ir jos pranešimas yra dėl visą apimančio požiūrio į migraciją ir ypač viduržėmio jūros regione. Mes nutarėme renkti šios klausimus kartu su koordinatoriais, nes manėme, kad tai yra būtina, kadangi lybė komitetas aptarė šį klausimą. Užimtumo komitetas dirba e, dėl pabėgėlių įtraukimo į darbo rinką, o vakar pristačiau nuomonės projektą Taigi mes turėtume turėti galvoje du aspektus. Pirmiausia, netidėliotina situacija, ypatingas aplinkybės, kai Europoje juntamas didelis spaudimas ir kai reikia užtikrinti galimybę naudoti švietimo paslaugomis. Mums reikia daugiau išteklių, kad būtų galima teikti švietimo paslaugas nepilnamečiams. Ir tai turėtų, neturėtų būti jau antras žingsnis. Švietimas turėtų vykti pabėgėlių stovyklose. Užsieniečiai, migrantai tampa Europos visuomenės dalimi, todėl dabar turime galimybę panagrinėti įvairius modelius pasikeisti patartimi, patirtimi, išklausyti mūsų ekspertų, kad jie galėtų pasakyti įtraukties temą, kad žmonės jaustųsi laukiami ir kad būtų galima geriau išnaudoti žmogiškuosius išteklius. Taigi šiandien vyks diskusija, panelinė diskusija iš kairės E, sėdi ponė Kinži. Taip pat atvyko daktaras Mario Plačentini, jis atstovauja EBPO ir rengia pranešimą švietimo tema EBPO. Jis dirba e, prie kalbinių aspektų ir kultūrinių aspektų. Taip pat atvyko daktarė Brižit Balbach. Ji yra e, Šiaurės Reino Vestfalijos e, mokyklos mokytoja. Ji kalbės apie mokytojų vaidmenį, kuris yra labai svarbus. E, nekantraudami išklausysime jos pranešimo. atvyko ir ponė Melanie Ebel, ji atstovauja Vokietijos jaunimo tarybai ir jos pranešimas bus apie jaunų pabėgėlių integraciją. Taip pat atvyko ponė Elana Besozi ir ponė Marijana Poncelet ir Patrys Vičers. Jos kalbės apie moterų situaciją. dar yra atvykę kelios grupės. Pono Morgano pakviesta delegacija iš Vokietijos, kuri domisi šią temą. Ir atvykę septyni svečiai, kuriuos yra pakvietusi ponė Kiendži. Taigi, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Cecil Kiendži. Ji yra pranešėja ir jos pranešimas yra situacija viduržėmio jūroje ir holistinio požiūrio imigracija poreikis. Ačiū, norėčiau pristatyti pranešimo projektą savo iniciatyvą dėl holistinio požiūrio į imigraciją viduržėmio jūros regione. Ačiū už galimybę dalyvauti jūsų posėdėje ir diskusijose. Kaip žinote, rytoj Libe komitete vyks balsavimas dėl e, dokumento, kuris buvo rengiamas ne vieną mėnesį, tai ir bus visų frakcijų darbo vaisius. Ir šis dokumentas atspindės visų frakcijų požiūrį. Pranešimo projektą pradedu paprastu faktu. Migracija yra toks sudėtingas reiškinys, kad neįmanoma jo valdyti pasitelkus tas pačias priemonės. Jeigu pažvelgtume į pastaruosius 20 metų taikytiną politiką ES ir nacionalinių lygmenių, tai pamatytume, kad buvo remiamasi daugiausia saugumo požiūriu užuot siūlius pokyčius. Šiaip ar taip aišku, kad jokia politika nei praeitie, nei ateityje negalės uždrausti arba sulaikyti tų žmonių, e, ieškančių geresnio gyvenimo Europoje, todėl mes turime surasti konkrečius atsakymus, nes tai yra pats didžiausias vyrų ir moterų judėjimas po antrojo pasaulinio karo. Ir tie sprendimai turi būti surasti ir sprendimai turi būti ir ilgalaikiai, ir trumpalaikiai. Tokia yra pagrindinė mano rengiamo dokumento tema, kad e, taip reikia žvelgti į situaciją viduržėmio jūros regione ir ieškoti visą apimančio požiūrio. Pasaruoju metu situacija tapo ypatinga, todėl turėtume kalbėti ir apie Balkanų kelią, reikėtų ieškoti kompromisų rasti, išsiaiškinti skirtumus ir parengti vieną tekstą, kuris galėtų būti kaip bendros rekomendacijos skirtingose sektoriuose. Svarbiausias dalykas yra tai, kad su migracija negalima kovoti, ją galima tik valdyti, pasitelkus įvairiausias priemonės ir instrumentus. Ir tai galima padaryti derinant vidaus ir užsienio politiką, ypač įtraukiant visus suinteresuotus asmenis ir institucijas. Pranešimo projekte pateikiami konkretus pasiūlymai, kaip valdyti situaciją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Yra rašoma apie struktūrinės politikos priemonės, su kurių pagalba reikėtų įveikti pagrindinės migracijos priežastis. Tai yra tas priežastis, dėl kurių žmonės nutarė palikti savo šalį. Mes rašome apie solidarumo principą, apie dalyjimąsi atsakomybę ir tai nėra abstrakčios savokos jos turi būti įtvirtintos Europos migracijos politikoje. Tai yra patys pirminiai dalykai, kurie yra nurodyti sutartyje dėl ES veikimo ir jos 80 straipsnėje. Tai yra teisinis pagrindas būsimiems teisės aktams. Esant tokiems netidėliotinoms aplinkybėms reikalingas solidarumas, ir svarbu gelbėti žmonių gyvybės. Todėl mes prašome valstybių narių patvirtinti nuolatines priemonės dėl paieškos, gelbėjimo ir pagalbos suteikimo migrantams, kuriems grėsia pavojus. Ir tos operacijos turi būti finansuojamos, visiškai finansuojamos. Tai yra labai svarbus dalykas. Solidarumas reiškia ne tik gelbėjimą jūroje, tai reiškia vilties suteikimą tiems žmonėms, kurie bėga nuo alkio, nuo karo ir persekiojimo. Turėtų būti pasiūlyta alter, pasiūlytas alternatyvus gyvenimo būdas. Prašome perkelimo, perskirstimo mechanizmo ir tai turėtų būti privalomas dalykas ir reikėtų atsižvelgti taikančią priemonę į prieglopšio prašytojų pageidavimus dėl to, kokioje šalyje jie norėtų gyventi. Dėl privalomo, nuolat, privalomos nuolatinės priemonės, su kurios pagalba prieglopšio prašytojai būtų paskirstyti valstybėse narėse ir reikėtų remtis ne tik solidarumo principu, bet ir privaloma priemonė. Turėtų būti teisinės priemonės teisėtai migracijai. Europa nebūtų galėjusi klestėti, jeigu nebūtų laisvo žinių žmonių judėjimo. Europoje trūksta darbo jėgos ir tai reiškia, kad ji turi peržiūrėti savo politiką. Europa turi nustatyti pri principus atvykstantiems iš trečiųjų šalių. Tačiau reikėtų visomis priemonėmis vengti neteisėto migrantų išnaudojimo. Ir tokia migracija yra susijusi su neteisėtų žmonių gabenimu, todėl norėtume priminti 2009 m. 52 direktyvą, kurioje rašoma apie pagalbą priekybo žmonėmis aukomis. Galiausiai norėtume, kad komisija pasiūly, peržiūrėtų mėlynosios kortelės taikymo tvarką Pasiūlymas turėtų būti ambicingas, turėtų atspindėti iššūkius darbo rinkoje skirtingose valstybėse narise. Tačiau jeigu atversime teisėtos migracijos kelius Europoje, tai turėsime priimti ir priemonės, kurios būtų ambicingos politinė prasme ir visų pirma jos turi būti pagrystos integracija kultūros ir švietimo komitetas skiria tam daug dėmesio, bet to mes turėtume kalbėti apie laisvą pabėgėlių judėjimą. Integracija yra pats svarbiausias dalykas, kalbant apie būsimos migracijos politikos sėkmę. Mes susidurėme su tokiais iššūkiais. Mums reikia turėti tokį požiūrį, kad migrantų integracija turėtų būti prioritetas. Reikia užtikrinti jų teisės ir tuo pačiu nustatyti pareigas ES piliečiams. Tiek dėl integracijos pranešime mes esame pateikę pasiūlymų dėl pakeitimų ir uh, Kultūros komitetas yra pateikęs pasiūlymų ir mes turėtume sustiprinti šią sudėtinę dalį. Kompromisinėme tekste raginame valstybės narės panaudoti visas įmanomas politinės ir kitokias priemonės integracijos tikslu reikėtų kalbėti apie integraciją, ne izolaciją. Norėtųsi pabrėžti vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmenį, nes integracija prasideda vietos lygmenių. Reikia parengti integracijos pro programas. Prašome valstybių narių padėti pabėgėliams atkurti savo gyvenimus priimančiose šalyse. Ir Tok, tokiu būdu reikia užtikrinti galimybę mm, gauti būstą, lankyti kalbų kursus, profesinius kursus, taip pat e, skatinti tarp kultūrinį dialogą. Svarbiausia integracijos priemonė yra pristatyta e, užimtumo forma. Tai yra darbas. Integracija užtikrinama per užimtumą. Kviečiame valstybės narės tinkamai įgyvendinti 15 straipsnį, prieimimo direktyvos 15 straipsnį, e, kuriame kalbama apie užimtumą. Na, dirbau visus metus, dirbome visi visus metus prie šio dokumento ir rytoj balsuosime dėl jo. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra labai kompleksinis reiškinys ir jį galima įveikti tik pasitelkus daugybę priemonių, politinių ir kitokių priemonių. Nereikėtų pakliūti į baimės pastus. Parlamentas yra atsakingas už šio reiškinio įveikimo ir taip pat už uh, pagrindinių priežasčių supratimą. Todėl norėtume paraginti valstybės nares įveikti savo nacionalinį egoizmą, neužsidaryti, bet e, pereiti prie bendros migracijos politikos. E, mano dokumente yra daug daugiau nuostatų, negalėjau jų visų pristatyti, pristačiau tik tas, kuris gali būti įdomiausios jūsų komitetui. Ačiū, Cecil. Reikia laikytis laiko ribojimų dėje. Rytoj bus labai svarbi diena, Libė komitete balsuosime dėl šio pranešimo. Bet e, mes jau dabar žinome, kad jūsų pranešimas labai svarbus ir sveikiname jūs jį parengus. Esam mm, informuoti, kad susisiekėte su daug įvairių susijusių asociacijų E, kai kurie kolegos iš kultūros komiteto, aš ir pati taip pat esam nusiuntę savo nuomonę tiesiogiai į Libę komitetui ir džiaugiamės, kad į mūsų pagidavimus buvo atsižvelgta, buvo atspindėti e, tam tikri punktai apie švietimą, apie profesinį mokymą. Taip pat paprašėme įtraukti e, pastraipą apie pabėgėlius ir apie prieigą prie universiteto tose šalise, kur situacija yra sudėtinga. Svarbiausia yra ypatingosios padėtis ir taip pat tai, kad pabėgėliai ten, kur dabar yra atvykę, liks ilgam, tai nebus visiškai laikinas reiškinys. Todėl šitos visus aspektus būtina integruoti ir į kitas politikos kryptis valstybėse narėse. Mes pateikėme ir rekomendacijų apskritai apie jaunų žmonių, nepilnamečių bei pabėgėlių integraciją per švietimą. Taigi dabar nieko nedėlsdama suteiksiu žodį ponui Piečentinį iš EBPO, kuris dabar pristatys savo skaidrės. Labadiena visiems. Esu Marijo Piečentinį. Analizavau užsienio studentų pasiekimų vertinimo programą EBPO kontekste. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mus kalbėti šiame svarbiame renginyje. Aš jums ketinu parodyti duomenų iš įvairių mokymo institucijų bei švietimo sistemų ir kaip juose sekasi jauniems migrantams. Pagrindinė mano mintis yra tokia, kad mūsų mokyklų sistema turi atsaky, atliepti e, imigrantų poreikiams lygiai taip pat kaip ir visų kitų visuomenės narių poreikiams dar prieš prasidedant šiai pabėgėlių kriziai, Imigrantų moksleivių skaičius ABPO e šalise nuolat augo ir imigrantų grupės tampo, tapo vis įvairesnės. Ir pagal mūsų turimus duomenis 2012 metais 12 procentų iš 15 mečių studentų buvo iš imigrantų šeimų ir e, maždaug 5 procentai buvo moksleivių gimusių netose šalise, kuriuose mokėsi. Ir šitas moksleivių skaičius augo 4-6 procentiniais punktais Italijoje, Airijoje ir Ispanijoje. Ir vidurkis vis tik tai yra uh, apskaičiuojamas iš pakankamai skirtingų skaičių. Ir skirtingi dalis yra imigrantų moksleivių. Uh, įvairiose valstybėse ir tai e, atitinkamai kelia naujus iššūkius mokytojams. Visai neseniai buvo paskelbta ši ataskaita, kuri vadinasi Studentai imigrantai mokykloje. Tai yra ne, nedidelės apimties ataskaita ir raginčiau parsisiųsti ją iš mūsų interneto svetainės ir pasiskaityti. Šioje ataskaitoje yra duomenys iš visos duomenų bazės ir ten yra vertinama moksleivius e, imigrantų mokslo pasiekimai. Duomenys rodo, kad e, labai aišku yra tai, kad moksleivių mokslo pasiekimai prieš emigraciją ir po jos skiriasi, bet e, moksleivių imigrantų mokslo pasiekimai glaužiai siejasi su švietimo sistema toje šalyje, kurioje jie dabar gyvena. Taigi mes bandėme palyginti jų pasiekimus matematikoje. Įvertinome moksleivius gimusius arabakalbėse šalyse, kurie yra emigravę į įvairias valstybės. Ir paaiškėjo, kad Niderlanduose gyvenantys moksleiviai e, demonstravo daug aukštesnius pasiekimus negu moksleiviai besmokantys šiuo metu Danijoje, Suomijoje ir Katare. Ir šioje ataskaitoje, kas yra naujo, tai kad mes žiūrime ne tik tai į akademinius pasiekimus, bet ir į socialinį integravimąsi moksleivių mokyklose. Vienas iš rodiklių, kiek mokyklos geba integruoti moksleivius e, e, emigrantus, tai yra tas jausmas, kurį jaučia moksleiviai ir jie jaučiasi savi mokykloje. Ir čia aš tą patį. Pabandžiau parodyti, kaip ir ankstesnėje skaidrėje, būtent vertinau araba kalbių moksleivių e, savumo jausmą mokyklose skirtingose šalise. Ir matome, kad tie moksleiviai, kurie gyvena dabar Suomijoje, jie jaučiasi daug ramiau, jaučiasi savesni mokyklose negu kad kitose šalise. Taigi mes čia padarėme tokias išvadas apie e, moksleivių savijautą. Mūsų duomenys patvirtino, kad psichologinis moksleivių gerbuvis yra susijęs ne tik tai su tuo, kaip skiriasi jų kilmės kultūra ir e, tos šalies kultūra, kur jie gyvena, bet ir su tuo, kaip mokyklos bendruomenė padeda jiems atvarkyti su kasdieniais iššūkiais susijusiais su mokymusi ir apskritai kasdieniu gyvenimu. Kitoje skaidrėje norėčiau dėmesį sutelkti į vieną svarbų klausimą, kurį mes analizuojame savo ataskaitoje ir tai yra vienas iš pagrindinių faktorių e, padedančių jauniems migrantams integruotis mūsų visuomenėje EBPO šalise. Tai yra būtent kalba, kurią, jūs, var, kurią jie vartoja mokykloje ir namuose. Žinome, kad daug moksleivių imigrantų susiduria su kalbos barjeru vidutiniškai 64 procentai vadinamųjų pirmos kartos imigrantų, tai yra užsienyje gimusių moksleivių, namuose kalba kita kalba, negu kad yra mokomoji kalba e, jų mokykloje. ir maždaug 41 procentas antrosios kartos imigrantų namuose kalba kitokią kalbą negu švietimo įstaigoje yra mokslo pasiekimai, be abejo, yra susiję su, su e, priimančio šalies kalbos žinojimu. Mes galime pagal PISA metodologiją įvertinti priimančio šalies kalbos mokėjimą tarp imigrantų, bet mes visų pirma norėjome įvertinti, kiek tą kalbą moka tie moksleiviai, kurie namuose kalba kitą kalbą. Ir, kaip sakiau, epizos skaitimo užduočių rezultatai aiškiai tai parodė, kad reikia atsižvelgti, aiškiai spėdėjo tai, kad daug imigrantų moksleivių namuose vartoja kitą kalbą. Ir mes pabandėme įvertinti, kiek kalbos žinios verti, e, e, veikia akademinius pasiekimus. Ir skaitmeninių skaitimo testų rezultatai, skaitmeninių žinių testas buvo pasiūlytas tokiems moksleiviams 2012 metais. Ir kitas testas buvo uždavinių sprendimo testas. Ir paaiškėjo, kad užduočių sprendimo teste kalba yra daug paprastesnė ir teksto yra mažiau. Taigi pastebėjome, kad skaitimo testo rezultatai tarp moksleivių imigrantų yra gerokai žemesni, negu kad būtų galima tikėtis pagal jų rezultatus sprendžiant uždavinius. Taigi tos problemos besimokant yra akivaizdžiai glaudžiai susijusios su uh, moksleivių gebėjimų suprasti kalbą ir vartoti ją akademinėme kontekste. Ir tai reiškia, kad moksleivių imigrantų potencialas tikrai nėra e, pilnai atsiskleidęs, nes jų uždavinių sprendimo rezultatai yra gerokai aukštesni, negu kad būtų galima tikėtis pagal jų skaitimo testo rezultatus. Dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, tai kad ne vien tik tai mm, svarbu tai, kad tai yra tiesiog moksleiviai imigrantai. Svarbu yra ir tai, kelių metų būdami vaikai atvyko į priimančias valstybės. Ir čia kelios šalis yra palygintos ir matote, kad iš Prancūzijos atvykę į Luksemburgą moksleiviai sunkumų jokių nepatiria. Tai reiškia, kad nesvarbu kelių metų būdami vaikai atvyko į Luksemburgą, e, jų problemos nuo to netampa sudėtingesnės. Kitokia situacija yra su vaikais atvykusiais iš buvusios Jugoslavijos. Ir šitas grafikas rodo, kad kuo vyresni vaikai atvyko į Luksemburgą, tuo sunkiau jiems sekėsi mokykloje. Taip pat svarbu kalbėti apie kalbos žinias kultūros kontekste, nes primačio šalies kalbos mokėjimas gali paskatinti dalyvauti kultūrinėme gyvenime primančio šalies e, aplinkoje. Ir šitie skaičiai rodo, kad dauguma moksleivių, imigrantų kurie moka priimančios valstybės kalbą, dalyvauja kultūriniuose renginiuose. Ir tik tai nedidelė dalis, bet vis tik tai nedidelė dalis moksleivių e, maloniai jaučiasi tose renginiuose. Ir pastebime, kad dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir laisvas, laisvas savijauta tose renginiuose yra glaudžiai susijusi su priimančio šalies kalbožinėmis. Ir kalbos žinias yra svarbios ne vien tik tai pačių moksleivių integravimuisi, bet ir jų šeimų integravimuisi. Nes mes žinome, kad dažnai imigrantų vaikai tampa tarsi tarpininkai tarp bendruomenės, priimančios bendruomenės ir tarp savo šeimų. Taigi pereikime dabar prie politikos įgyvendinimo. Kokios valstybės, ko, ką turėtų daryti mokyklos valstybės Pagrindinė rekomendacija yra tokia. Švietimo sistemos turėtų daugiau e, numatyti e, pagalbos mokantis kalbos ir ta pagalba turėtų būti pritaikyta moksleivių migrantų poreikiams pagal jų amžių ir pagal e, jų poreikius. Taigi matome, kad maždaug 18 procentų moksleivių, kurie mokosi ne savo gimtają kalbą, turėtų maždaug 2 valandas kasdieną mokytis kalbos, tiek mokosi. 18 procentų yra nedaug, bet, pavyzdžiui, Singapūre 57 procentai moksleivių dvi valandas mokosi primačios šalies kalbos. Ir šitas grafikas rodo, kad kai kurios valstybės labiau negu kitos supranta, kad imigrantai moksleiviai yra kitokia moksleivių grupė. Ir tie vaikai, kurie atvyksta į priimančią valstybę, jau būdami vyresnio amžiaus pradeda eiti į mokyklą, jie reikalauja kitokios pagalbos. Suomija tai supranta e, gana neblogai, taip pat ir Kanada. Kanada yra puikus pavyzdys e, to, kokios gali būti diversifikuotos kalbos programos pritaikytos prie moksleivių poreikių. Ir dar norėčiau užbėgti už akių galimam nesusipratimui. Mes čia kalbame apie tai, kaip svarbu padėti moksleiviams išmokti priimančios šalies kalbos. Mes tikrai nesiūlome suformuluoti kokią nors politiką, kuri e, skatintų vien, tik vienos kalbos vartojimą. Mes tik tai sakom, kad svarbu mokėti kalbą tos šalies, kurioje gyveni, bet lygiai taip pat svarbu socialiniai ir kultūriniai integracijai, kad moksleiviai išlaikytų ir savo gimtosios kalbos žinias. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jų gimtoji kalba yra jų kultūros šerdis, jų tradicijų esmė, tai yra taip pat tapatybės jausmą, jausmą sukeliantis aspektas, tai yra jungiantis veiksminys šeimoje. Ir per tą kalbą jauni migrantai uh, gali gauti palaikymo iš savo gimtosios šalies bendruomenių. Taigi pagrindinė išvada yra ta, kad kalbos mokymo programa yra gerokai sudėtingesnė negu kad tiesiog uh, paprasčiausių užduočių pateikimas mokymosi kalba. Maždaug vienas iš dešimties moksleivių imigrantų e, lanko pamokas ir savo gimtają kalbą. Tai taip pat yra gerai. Ir toks, tokia dvikalbystė labiau yra paplitusi Portugalijoje ir Singapūre. Taigi, dvi pagrindinės išvadas norėčiau padaryti. Visų pirma, kad mokyklos turėtų daugiau nuveikti, kad padėtų moksleiviams imigrantams greičiau išmokti mokom, mok, mokomąją kalbą. O antra išvada, kur yra lygiai tokia pat svarbi kaip ir pirmoji, kad kalbos politika neturėtų būti orientuota į tik vienos kalbos propagavimą, bet turėtų būti propaguojamas daugiakalbiškumas. Tačiau dabar mūsų turimi duomenys negali padėti atsakyti į kai kuriuos labai svarbius klausimus. Pavyzdžiui, kokio pobūdžio daugiakalbystė grįsta švietimo sistema pasteisina labiau. Ar turi būti e, užduotis pristatomos e, tik tai viena kalba, ar tai yra mokomąją kalbą, primačios šalies kalbą, ar užduotis turėtų būti pateikiamos vaiko gimtają kalbą. Taigi mokytojai ir mokytoj, mokyklų vadovai taip pat e, turėtų ieškoti būdų, kaip padėti e, moksleiviams, kurie yra kilę iš tos šalies, kur yra vietiniai vaikai, kaip jiems padėti vertinti tą įvairovę savo klasėje. Reikia ieškoti, kaip tai, kas gali atrodyti sunkumas mokantis, paversti vertybę. Ir galima, mes esame parengę labai ambicingą programą gilintis į šitos klausimus, ir e, naujausius duomenys 2015 metų panaudosime tam ir pagal tuos duomenys e, tikimės, kad bus galima nustatyti, kas pasikeitė moksleivių migrantų grupėje. Taip pat stengsime surinkti daugiau informacijos apie tai, ką gali padaryti mokytojai, kad paskatintų kultūrinius mainus klasėje. Pisa 2018 metais mes pirmą kartą uh, vertinsime duomenys apie uh, vadinamąją globalę kompetenciją. Na, čia baigsiu ir jeigu turėsite klausimų, mielai į juos atsakysiu. Eh, Atleiskite, bet mums tiesiog jau trūksta laiko, bet norėčiau padėkoti už tokius įdomius pristatymus. Tikiuosi, kad jūs visi gavote skaidrės šio pranešimo, jūs paminėjote labai daug svarbių dalykų, į kuriuos galėsime gilintis toliau. Būtent kalbinė integracija yra labai svarbi tema. E, ir yra taip pat labai svarbu pasižiūrėti, kaip e, jaunimas į skirtingas e, tas mokymo sistemas reaguoja. O dabar kalbės ponia Balbach, ji kalbės apie e, mokytojo vaidmenį. Ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai, dėkoju, kad jūs mane pakvietėte į šį renginį. E, tikrai mielai atvažiavau į šiuos klausimus, nes tema, kurią nagrinėjate, yra man asmeniškai labai svarbi ir aktuali ir labai svarbu, kad mes e, apie tai kalbėtume būtent mūsų mokytojų ligmenyje. Aš girdžiu, kad žmonės yra įsitikinę, kad jautrus elgesys su migrantų ir pabėgėlių vaikais yra e, visos Europos, o ne tik Vokietijos, iš kurios aš atvykusi užduoti mintis. Ir kad mes visi kartu, būtent dabar, kai tiek daug žmonių atvyksta į Europą, turime veikti kartu e, ir padaryti viską, kad tie vaikai ir jų tėvai e, e, netaptų politinių ginčių Europoje aukomis, nes jie jau ir taip yra patyrę baises traumas. Jie, tie vaikai, kurie atvyksta į Europą, dar iki atvykimo čia yra tapę. E, aukomis savo gyvenime. Todėl yra labai svarbu, kad mes e, su jais elgtumėmės labai jautriai e, ir e, tolerantiškai ir nuo pat pirmos, pirmojo kontakto. Ir norėčiau e, pateikti Jums modelį iš Šiaurės Reino Vestfalijos me, žemės, kai e, mokytojai bendradarbiaudami su socialiniais darbuotojais, Lantag, Lantago parlamentarais ir Šiaurės Reino Vestfalijos vyriausybė, e, ką jie pasiekė. Mes e, visi e, bendradarbiaujame siekdami bendro tikslo ir mes, mokytojai, čia esame labai svarbi grandis dėl to, kad mes dirbame mokyklose. Tai yra, mokyklose geriausiai gali pavykti e, vaikų integracija ir būtent dėl to mes turime skirti ypatingą dėmesį tam, kad mes, mokytojai, būtų pasire, būtume pasirengę šiam iššūkiui ir kad mums būtų teikiama visa e, papildoma reikalinga pagalbinė medžiaga. Todėl aš labai norėčiau padėkoti prelegentams kalbėjusiems prieš mane, kurie kalbėjo apie tai, kad reikia bent jau dvigubai padidinti lėšas. Ir už tai tikrai jums dėkoju, nes būtent finansavimas e, yra svarbi problema. Ir mokytojai yra laimingi tada, kai jie savo užduotis gali atlikti taip, kad jie patys būtų tuo patenkinti. E, tam, kad jie šviestų mokinius, jie turi patys kelti savo kvalifikaciją. Jie, pavyzdžiui, turi išmokti mokyti vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos. Taip pat jie turi žinoti, kaip jiem elgtis su pabėgėlių vaikais savo klasėse, kaip kalbėti su tais vaikais. Šiaurės Reino Vestfalijoje yra įkurti. E, vietos bendruomenėse e, tokie kursai, kurie siūli, e, siūlo vokiečių kaip e, antrosios užsienio kalbos ar vokiečių kaip užsienio kalbos mokytojam kvalifikacijos kelimo kursus ir nauji mokytojai, kurie tik pradeda darbą, jiems šie kursai yra netgi privalomi. O tie jau tokie patyrę mokytojai, jie gali patys nuspręsti, ar jiem reikalingi šitie kursai. Tokiai mokytojų kvalifikacijos kelimo programai, aišku, reikia daugiau lėšų, bet jeigu mokytojai būtų atitinkamai pasiekti, pasiruošę, tai, tai pa, palengvintų jų bendravimą su pabėgėlių vaikais. E, ir dažnai e, tie pabėgėlių vaikai atvyksta pas mus ne, nesveiki ir žvaus, dažnai jie yra patyrę tam tikrų psichinių, e, fizinių traumų. Tai yra traumuoti vaikai, todėl yra labai svarbu, kad vos jiems peržengus Europos sieną mes galėtume juos su jais atitinkamai elgtis, kaip tą, to pasiekti. Mes manome, manome, kad turi veikti profesionalų komandos, tarp, tarp tų profesionalų turėtų būti. E, sanitarai, vertėjai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir nuo pat pradžių tie žmonės turėtų rūpintis tais vaikais ir e, lydėti juos. E, ir aišku, tai gali, e, tai gali vykti ir be kalbos žinių, tiesiog galima kartu žaisti su tais vaikais, kažkokius sporto renginius daryti, piešti, vaidinti teatrą ir labai svarbu, kad tas darbas vyktų mažose grupėse. Taip pat mums yra labai svarbu svarbu, kad tie, kad į tuos vaikus būtų, e, kad su jais būtų bendraujama asmeniškai, kad tie vaikai turėtų kažkokį kontaktinį asmenį, vieną asmenį, kuriuo jie galėtų pasitikėti. Tai reiškia, kad mes e, siekiame, kad tos e, multiprofesionalų komandos, kad jos, būtų, kad jos taip dirbtų ir tai būtų tarpusavį susiję, kad galėtų išspręsti visas įmanomas vaikų problemas ir, ir, ir to, tų komandų darbuotojai turėtų e, lydėti, prižiūrėti tuos vaikus visą dieną ir e, turėtų pastebėti e, kažkokius, kažkokias ypatingas tų vaikų ypatybės, ten talentus ar kažkokius poreikius, kažką panašaus ir kad paskui vėliau būtų galima e, e, vystyti tuos vaikų gebėjimus, e, nesvarbu, kur jie e, vėliau atsidurs. Vaikus, vaikais reikia rūpintis visą, e, visą laikotarpį, e, kad jie e, turėtų kažkokią tai atramą, kad jie turėtų kažkokią e, psichi, psichologinę atramą, kad jie turėtų kam išsakyti savo bedas, su kuo pakalbėti apie tas traumas, kurias jie patyrė, kad visa tai neliktų jų viduje ir taip pat tai yra labai svarbu, kad tie vaikai matytų kažkokią perspektyvą. E, šiame procese yra labai svarbu, kad mokytojai e, sužinotų iš kokios kokio socialinio modelio visuomenės atvyksta e, tie vaikai. Dažnai, pavyzdžiui, vienoje klasėje būna e, vaikai iš penkių skirtingų valstybių, kalbantis e, trimis skirtingomis kalbomis ir todėl mokytojai turi žinoti, kokios tai yra valstybės, kokios problemos tose šalise, kokia ten situacija, kokia, koks yra socialinis modelis. Ir, pavyzdžiui, vienas iš didžiausių iššūkių yra tai, kad dauguma pabėgėlių vaikų yra kilę iš tų šalių, kur, pavyzdžiui, E, supratimas apie moterį ir moters teisės yra visiškai kitoks negu mūsų visuomenėje. Ir pavyzdžiui, e, netgi ir su Romų vaikais buvo tokia problema, kad mes nežinojome, kaip prie jų prieiti, nes tiesiog ne, nežinojome, e, kokia yra jų bendravimo. E, jų, jų visuomenėje, kokia yra bendravimo maniera. Mes negalime visko palikti savygai, ne, ne visuomet E, pakanka tik tai E, kad užjaustume tuos vaikus. Iš tiesų čia reikia turėti žinių, e, kurias reiktų pritaikyti tame darbe su vaikais. Ir tą aš sakau labai sąmoningai. Todėl yra labai svarbu, dar kartą pabrėžiu, e, žinios apie kilmės šalis. Mes turime žinoti, iš kokios valstybės atvyko tie vaikai ir aišku būtų gerai žinoti, kur jie vėliau pateks. Kalbant apie tų pabėgėlių vaikų priskirimą atitinkamoms mokykloms, mokykloms, kurias atlieka bent jau pas mus e, vietos bendruomenės. Vėliau reikia e, užtikrinti, kad toje atitinkamoje mokyklos sistemoje vaikas e, turėtų savo vietą, kad jo rūpintusi profesionalūs mokytojai. Ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje dabar e, vietos komunikacijų centrai e, padeda mokytam, nes jie e, turi įvairius duomenis su, e, susijusius su tais pabėgėlių vaikais ir konsultuojasi kalbasi su jų tėvais ir, e, pavyzdžiui, tarėsi su jais, kur galėtų būti to vaiko kažkoks potencialas, kur, kur slipėti. Šiuo metu daugiau neįmanoma pasiekti dėje ir, ir reiktų būtent dirbti šioje srityje, reiktų dar gerinti tą situaciją, reiktų uh, turėti galimybę stebėti tuos vaikus ilgą laiką Ir taip pat, aišku, tas stebėjimas, tas darbas su vaikais vyktų, turėtų vykti sistemiškai, reguliariai, o ne šiaip, kad vieną kartą ten kažką pasižiūri. Ir e, taip pat reiktų čia pagalvoti apie skaitmeninius procesus. E, e, yra labai svarbu, kad ilgą laiką profesionalai stebėtų vaikus, pavyzdžiui, žaidžiančius, kaip jie, e, e, kaip jie sportuoja ar ten e, atlieka kažkokios kultūrinės veiklas, nes būtent per tai atsiskleidžia vaikas, per tai galima pamatyti, kas slypi to vaiko viduje. Todėl aš, pavyzdžiui, pasisakyčiau už tokius, už tokias, už tokius integracijos pagalbininkus. Tai galėtų, pavyzdžiui, būti vertėjai ir kažkokie kiti darbuotojai, kurie lydėtų tuos vaikus, ta, tas šeimas vis, vis, visose svarbiose institucijose. Ir e, iš tiesų mes e, bandėme to, inicijuoti tokį procesą, bet e, jisai sužlugo būtent dėl finansų, nes yra labai sunku rasti žmonės, reikia tam lėšų. E, tačiau nepaisant to mes galime kažką e, nuveikti integruodami tokius vaikus. E, Kaip jau minėjau, labai svarbus yra e, glaudus ryšys su tų vaikų šeimomis ir taip pat yra labai svarbi profesionali pagalba mokytojams. E, ir kuomet e, e vaikai papuola į, e, pavyzdžiui, Vokietiją per pirmą pusmetį ar pirmosius metus vokiečių kalbos pamokos turi būti privalomos. Ir aš galiu pasakyti, kad e, vaiko vystimuisi E, nėra e, labai svarbu, e, kad kad jis patektų į atitinkamą klasę. Esminis dalykas yra, kad jisai turėtų vokiečių kalbos žinias, nes iš tiesų, e, pavyzdžiui, būtų visiškai beprasmis reikalas, jeigu vaikas, pavyzdžiui, jis yra dešimtokas, pakliūtų į dešimtą klasę, bet nemokėdamas vokiečių kalbos nieko nesuprastų dalykų, kuriuos e, dėstomi. Taigi, jeigu mes norime, kad vaikas kažką išmoktų, suprastų, tai visų pirma, pirminė sąlyga yra e, vietos kalbos mokėjimas švietimas. Tai yra pats pirmasis dalykas. Kai paskui vaikai yra paske, paskiriami į konkrečią klasę, kas pas mus yra įprasta, jie tiesiog iš pradžių nesupranta, kas vyksta. O, ir tas spragas dėl kalbos nesupratimo, kurios atsirado, jie, jo tos spragos paskui persikelia į kitus e, mokslo metus ir, ir, ir taip lydi vaiką per visą e, jo mokymosi laikotarpį. Yra tokių e, klasių, kurios yra grinai, kuriuose yra vien beveik migrantų vaikai, tai tokiuose klasėse mokytams apskritai yra labai sunku dirbti ir išdėstyti medžiagą. Ir e, mes bandome kurti tokias tarpkultūrinės e, klases E, o paskui iš tų e, klasių vaikai greitai patenka į tas normales mokyklos klases, bet jau perspėjau, kad dažnai e, tai yra problema, nes vaikai nepakankamai moka vokiečių kalbą ir dėl to jie negali tinkamai mokytis toje atitinkamoje klasėje. Todėl yra labai svarbu, kad vaikai suprastų tai, ką mes jiems aiškiname, nes tie, kurie tik tai šiaip sėdi klasėje ir nieko nesupranta, tai tokie žmonės ne, nesintegruoja neintegruos į visuomenę, nes e, jie negalės kovoti su savo tomis spragomis, pasivyti kitų ir jie taip ir liks tokia uždara grupė. E, kaip jau minėjau, e, labai svarbus dalykas yra socializacija, bet kitas dalykas, yra labai, kuris yra labai svarbus, kad mes savo kultūrinės vertybės perduotume tiem emigrantų vaikam. Ir čia vėlgi yra labai svarbu, kad mes suvoktume, E, tų vaikų situacija. Yra labai svarbus bendravimas e, viename ligmenyje. E, ir tų vaikų tėvams esminis dalykas yra tai, kad jiems reikia taip pat suprasti tai, kas vyksta toje visuomenėje, kurią jie dabar papuolė. Taigi iš abiejų pusių reikia e, tokio supratimo, bandymo e, padėti vieniems, vieni kitiems. Ir kalbant apie mokytojus, e, tai aišku, reikia. E, e, turėti noro integruoti tuos vaikus ir jų tėvus. Tai reiškia, kad mes, mokytojai, turime būti pasirengę e, tam, kad atvyks tokie vaikai ir jų tėvai. Ir pavyzdžiui, būtų labai tokia prasminga veikla, kad mokyklos organizuotų kažkokius renginius, kuriuose dalyvautų e, vokiečių vaikai su savo vokiečiais tėvais ir e, migrantų vaikai. Ir pavyzdžiui, e, mūsų švietimo ministerija bando kažką daryti, skelbia tam tikrus konkursus. Būtent e, tokie, tokius renginius galima labai gerai panaudoti tai integracijai ir geresniam tarp tarpusavio supratimui. Yra įvairios veiklos, kurių, kurių, kurių ga, būtų galima imtis. Mes pateikėme savo pasiūlymus ministerijai e, ir dabar laukiame, kaip jinai reaguos, bet esminis dalykas, kad mums reikia atitinkamos tokios e, švietimo grandinės, į kurią, kurią, e, į kurią būtų įtrauktos ne tik mokyklos, bet ir kitos atitinkamos institucijos ir organizacijos. Ir kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, mums reikia e, turėti kiek įmanoma daugiau žmonių ir e, Taip pat e, turime suvokti, kad tie e, pabėgėliai pateks arba į kitas žemės, federalinės žemės Vokietijoje, arba į kitas apskritai, į kitas valstybės. Ir čia taip pat reikia atitinkamai administruoti tuos procesus. Manau, kad mums reikia kurti atitinkamus tinklus, kad mes galėtume tarpusavyje bendradarbiauti, nes mes ne, nežinome iš, iš karto, e, ar tas pabėgėlis, ar jisai ir liks pas mus, ar jisai pa, keliaus toliau kažkur į Europą. Ir todėl reikalingi tie tinklai įvairiose sritise. E, pavyzdžiui, galima kalbėti apie mokyklų tinklą ir mokyklų tinklą su vietos e, valdžios organais ir taip pat e, apie tinklą regione, regioninius tinklus ir galiausiai tarptautinius tinklus. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad integra, integravimas yra e, esminis dalykas, kurio turėtų būti mokomi mokytojai dar savo studijų metu. Pavyzdžiui, e, bakalauro studijoms mes siūlome naujas profesijas, naujas studijų programas. E, Nes, pavyzdžiui, jeigu mes galvojame, kad mums reikia tų, tų e, daugia profesionalų komandų, e, tai, tai mes turime atitinkamai įruošti atitinkamus e, žmonės, tuos profesionalus. Taip pat. E, E, atsižvelgiant į dabartinius iššūkius, mes turime būti labai inovatyvus, turime būti atviri naujoms idėjoms, turime keistis patirtimi ir būčiau jums dėkinga, jeigu jūs pasiūlytumėte kokių idėjų. Ir kitas esminis dalykas, nereikia visko užkrauti uh, mokytojams. Uh, mokytojų negalima perkrauti, nes pavyzdžiui dabar uh, pa, mūsų mokyklose yra toks įtraukė, įtraukties modelis ir dėl to dažnai mokytojai, jiems yra pernelyg daug darbo, nes trūksta išteklių. Ir aš čia grįžtų prie mūsų išeities taškų. Ačiū. Iš ties labai svarbu reikalinga išklausyti jūsų patirtį, kaip dirbate mokyklose, švietimo sistemose, ypač kai turite tiek patirties tose probleminėse srityse, juk Europos mokytojams iškyla visuotinė problema įveikiant šį iššūkį. Na, o dabar turime šiek tiek laiko, kurį galime skirti klausimams ir atsakymams, bet prašyčiau užduoti klausimą trumpai, e, kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Mes paprašysiu ir atsakyti trumpai. Na, dabar žiūriu į prašančiųjų žodį sąrašą. Farajen, po jo Libačka ir toliau. Norėčiau užduoti du klausimus, jie bus labai konkretus. Visų pirma, e, dėstymas gimtaja kalba. E, mes girdėjome, ką pasakė EBPO atstovas e, ir reikia kalbėti apie gebėjimus, kurie yra skatinami gimtają kalbą, bet taip pat reikia mokytis ir tos kalbos, tos šalies, į kurią papuolė pabėgėlis kalbos. Ir tai yra labai svarbu, ypač kai namuose yra kalbama kita kalba negu mokykloje, e, negu švietimo įstaigoje, kur yra lavinami vaikai ir yra labai svarbu, kad e, tai yra labai svarbu, kai vaikai e, mokyk, e, šeimoje negauna atitinkamų e, kalbos kompetencijų. Ir norėčiau paklausti, e, ar kaip Jūs man, ar tai yra svarbu, e, Čia klausė BPO atstovo. Dabar norėčiau ponios Balbach paklausti. Mes dabar susidurime su panašia situacija, kaip tada, kai daug e, žmonių iš Rusijos atvyko į Vokietiją ir buvo vaikai, įvairaus amžiaus vaikai, ir buvo tokios įsteigtos tarsi paralelinės klasės, tarsi e, kalbos mokymo klasės. E, bet paskui buvo tos klasės panaikintos, nes buvo manoma, kad geriau vaikus iš karto integruoti toje klasėje, kurioje. kurioje kurią, kurią jie ir turėtų lankyti. E, jūs dabar kaip tik sakote prieš, bet tada mūsų patirtis buvo e, šiek tiek kitokia. E, dabar mes, aišku, tu, tuomet tai buvo vien vaikai, pavyzdžiui, iš Rusijos, iš vienos šalies, dabar mes susidurėme su pabėgėlių vaikais, kurie yra iš įvairių šalių. Ir, pavyzdžiui, dabar ar reikia daryti skirtumą tarp arabiškai kalbančių vaikų ir, pavyzdžiui, E, Balkanų šalių, vaikų, vaikai, vaikų iš Balkanų šalių, kaip jūs atsakytumėte į tuos klausimus? Kolega e, Libačk. Ačiū, norėčiau paprašyti užduoti klausimus trumpai. Toliau, ponė Libačka. Ačiū. Išklausėme, girdėjome du esminius dalykus. Tai, kad daugelį daug vaidmenų atliekančios asociacijos, pavyzdžiui, dirbančios su Romais. Kai Romai patys nelinkia dalyvauti švietimo sistemoje, taigi mano klausimas būtų toks. Jis susijęs su mokytojų švietimu. Kaip reikia veiksmingiausiai ruošti mokytojus, ar keičiantis gerąją patirtimi, ar e, užtikrinant tolesnį mokymą, kaip tai padaryti. Dėkoju, mes visi manome, kad integracija yra bendras visų mūsų tikslas Ir tas nenoras integruotis nėra joks sprendimas. Pavyzdžiui, aš čia turiu omeny tokius pabėgėlius, kurie gyvena getuose. Mes žinome, kad švietimas yra tarsi e, sėkmingos integracijos raktas, nes vaikai yra svarbiausias dalykas ir e, vaikai yra labai praktiški, jie, jie padeda šeimoms, jie padeda tėvams integruotis, jie padeda tėvams e, gerinti socialinės komunikacijos įgūdžius, jie padeda vaikams, pavyzdžiui, einant pas gydytoją, jie tiesiog tarsi būna savo tėvų vertėjai. Tai e, vaikai yra labai praktiški. Taip pat jūs išsakėte vieną tezę, kad, kad kad e, labai svarbu, kad būtų perimti priimančios visuomenės kultūros modeliai, o dabar siūlomas naujas modelis ir tas naujas modelis turėtų būti e, dialogas. Ar tai reiškia, kad mes vieni iš kitų turėtume perimti tos, tas kultūras? Aš nesu įsitikinęs, kad, kad e, Europos visuomenė su tuo sutiktų. Ačiū. Mano klausimas skirtas ponai Plačentinė. Jūs minėjote mokyklas, ypač e, Suomijoje, kuriuose stengiamasi sukurti jausmą, kad vaikai priklauso bendruomeniai. Kitose šalyse sunku tai pasiekti, gal galėtumėte pakomentuoti, ką tos mokyklos darė, kad padėtų vaikams susikurti tą jausmą, kad jie priklauso tai mokyklai, kad jie galėtų geriau mokytis. Sakiničiai. Ačiū. Norėčiau iš viso širdies padėkoti už pristatymus. Kalbama apie tikrą integracijos procesą, kad būtų galima išvengti marginalizacijos, su kuria dėje susidurėme Remdamasis savo patirtimi galėčiau pasakyti štai ką. Aš labai ilgai dirbau teisėja nepilnamečių bylose ir labai dažnai pastebėdavau nepilnamečius užsieniečius, kurie būdavo sulaikomi. Uh, kad galėtume padėti iš užsienio šalių atvykusiems nepilnamečiams integruotis. Stengiamės, stengiame įtraukti Italijos nepilnamečius, kurie galėtų padėti e, migrantams jaustis e, savo namuose mes kalbamės vieni su kitais, tenkdamės išsiaiškinti vieni kitų poreikius. Svarbu pasitelkti ir pačius vaikus kaip išteklius. E, Italijoje ši patirtis buvo labai sėkmingai pritaikyta. Kaip Jūs manote, ar įmanoma mokyklose turėti tokią e, vaikų pagalbą, teikti vaikų pagalbą vieni kitiems? Ačiū. Kalbėsiu trumpai, nes neturime daug laiko. Kaip teigia ponas Zveri, vaikai, kurie siekia pažangos, padeda greičiau integruotis ir savo tėvams. Tačiau kaip elgti su vaikais, kurie atsisako integruotis? Jeigu galėčiau palyginti vaikus, kurie nenori integruoti su kitais vaikais, tai Ar nereikėtų vaikus patraukti iš tų uždarų bendruomenių, nes jeigu jų neintegruosime, tai jie pereis, prisijungs prie kitos marginalizuotos visuomenės dalies. Esu įsitikinusi, kad visi pritarėme tam, kad švietimas yra pati geriausia priemonė, kuri galėtų padėti išvengti marginalizavimo ir radikalizavimo. Dabar suteiksiu žodį prelegendams, paprašyčiau kalbėti neeligiau kaip tris minutės. Atsiprašau dėl to, bet mums trūksta laiko. Dėl kalbinio klausimo, ar problemiška, kad vaikų gimtoji kalba yra kitokia nei ta kalba, kuria mokoma. Iš tikrųjų, tai yra jokia problema nes dauguma vaikų gali greitai tapti daugia kalbiais ir dešimties ir penkiolikos metų vaikai greitai įsisavina kitą kalbą. Ir tyrimai rodo, kad e, gebėjimas kalbėti keliomis kalbomis padidina ir kognityvinius įgūdžius. Taigi viskas gerai, kad vaikas kalba vienokią kalbą su tėvais, kitokią kalbą su draugais, net ir nereikia prašyti tėvų kalbėti bendruomenės kalba. Daugeliu atveju tai gali tik pabloginti integraciją ir sukurti problemų šeimose dėl skirtumų skirtingose šalyse. Taip, yra daug veiksnių. Mes kalbame ne tik apie mokyklas, bet ir apie mokyklas ir socialinę politiką. Ir tas skirtingas priklausimo jausmas yra pagrystas e, tuo, kad vaikai atsiduria nepalankioje padėtyje. reikalinga tokia socialinė sistema, kuri galėtų sumažinti segregaciją. Iš Suomijos patirties matome, kad labai daug ką gali padaryti mokytojai, reikalinga ir ankstyvoji diagnostika vaikams, kurie turi sunkumų, reikalingas ir mokytojų švietimas, bet apskritai tai yra daug platesnis desegregacijos klausimas. Uh, Dėl vaikų mokymosi, kai vaikai mokosi vieni iš kitų, tai yra nuostabi patirtis, mes e, stengiamės e, tai pritaikyti. Reikia, kad vaikai e, klasėje užsiimtų bendra veikla, kad suprastų ir įvertintų kultūrinių skirtumų grožį dėl tų vaikų, kurie atsisako integruotis, tai nemanau, kad jų tiek daug yra. Manau, kad dauguma vaikų nori būti pripažinti, vertinami savo draugų, savo bendramžių. Todėl neturiu atsakymo į tokį klausimą. Tikiuosi, kad girdite mane. E, visų pirma, da, dar grįšiu prie to klausimo, e, ar tos kalbinės specialios klasės, ar jau tikrosios mokyklos klasės. Tada buvo iš vienos šalies pabėgėliai. E, aš vakar, pavyzdžiui, kalbėjau su kolegom iš įvairių mokyklų ir klausiau, kaip jiems atrodo, kokį modelį jie siūlytų. Ir mokytojai pasakė, kad jie E, nori, kad bent jau pusę metų prieš tai e, vaikai e, mokytųsi kalbos. Kai kurie netgi mokytojai pateikė tokius pavyzdžius, kai patiems vaikam yra labai blogai klasėje, kai jie nesupranta, kas vyksta. Ir Ir arba, aišku, taip pat yra jiems um, duodamos kitokios užduotis, tai yra savami suprantama, bet tada tie vaikai irgi vėl jaučiasi kažkokie išskirti, jie nori būti tokie kaip ir visi, o nenori būti kažkaip tai e, išskirti, atskirti. Ir e, manau, kad nieko blogo, jeigu mes pabandytume tokį modelį, tiesiog pabandykime dabar su tokiu modeliu. Toliau, e, kokį kokie tie asmeniniai, kokie asmeninė patirtis su tomis komandomis. Kol kas nėra tų komandų. Kol kas Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje mes viską darome patys. Kol kas mes dar e, neleidžiame e, kažkokių tai vaistų, kai žmonės susirga, bet, e, susirga, bet iš tiesų tai kol kas darome viską. Tiesiog sakau, kokia yra situacija. E, dabar E, mums tiesiog trūksta e, tokio profiliavimo. Manau, kad mes turėtume padaryti daugiau, turėtume galėti padaryti daugiau, bet kol kas mes to negalime. Tokia situacija, nes mums, e, nes mums nieks neleidžia padaryti niekas daugiau, nes mes esame tiesiog palikti patys savo, nė, nėra siūlomi jokie kursai. E, Pavyzdžiui, dėl tos vokiečių kaip užsienio kalbos aš esu ref, e, vienos darbo grupės vadovė prie švietimo ministerijos ir aš e, sakiau, kad mums reikalingi e, kursai mokytojam. Ir dabar mes gavome tik tai tuos kursus pradedantiesiems mokytams, bet, ne, bet nepatyrusiems kolegoms. Ir jūs įsivaizduokit, kaip turi jaustis patyręs mokytojas, kuris kiekvieną dieną susiduria su ta problema, bet nes, nežino, kaip kaip jas spręsti, bet e, trūksta lėšų, toks yra atsakymas. E, toliau dėl, e, kvalifika, dėl kvalifikacijos kelimo atrodo atsakiau, e, toliau dėl Manau, kad e, mes turėtume būti solidarūs. Neužsirašiau to klausimo, bet turime tiesiog nugalėti savo, savo e, egoizmą. Jūs labai gražiai pasakėte. E, tikriausiai taip ir, ir, ir yra, bet galbūt e, gal visi žmonės nėra egoistai, mes tiesiog turime nu, nugalėti savo baimės. E, dauguma iš mūsų tiesiog bijo, kad kažkas pasikeis. E, aš čia kalbu pavyzdžiui apie žmonės Vokietijoje, bet jeigu mes tas savo vertybės, tavo, e, savo krikščioniškas vertybės, savo humanistinės vertybės e, žinotume, pažinotume taip, kaip musulmonai e, pažįsta savo vertybės ir žinoma, mums nereiktų nieko bijoti. E, davvero per questa conclusione, comunque questa solitudine degli insegnanti. Ačiū. Ačiū už apibendrinimą, už atsakymą į klausimus. Iš tikrųjų, ta situacija daro įtaką visiems mokytojams. Norėčiau išsakyti savo solidarumą su Europos mokytojais. Kartais geriausi nepakankamai keičiamasi gerąją patirtimį. Taigi ačiū Jums visiems, kad atvykote į, mano, į mūsų posėdį. Na, o dabar norėčiau pakviesti antros panelinės diskusijos pranešėjus. Pone Garijaco, prašau ir Jūs ateiti į podimą, Jūs atstovaujate komisijai. Taigi, ponia Melanie Ebel kviečiama. Taigi kviečiu ponę Melanie Bell, ji atstovauja Brandeburgo jaunimo tarybai, ji yra iš Vokietijos. Uh, Toliau kviečiu ponę Eleonorą Besoci. Ji yra e, Italijos atstovė mokslinėje komisijoje pasaulio migrantų fonde. Ir kviečiu ponę Marijan Ponselet ir Patris Switches. Jos atstovauja tarptautinį Jehudi Menuhino fondą Belgijoje. Taigi manau, kad tai visi pranešėjai. Bijau, kad laiko turime mažiau nei tikėjomės, todėl paprašyčiau visų kalbėti trumpai. Džiaugiuosi, kad atvykote. E, daktarė Garijaco kviečiu, ji atstovauja komisijos padalinį ir atsakinga už Erasmus programą. Taip pat atsakinga už švietimo modernizavimą Europa 2020 ir Erasmus. Taigi, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Melanie Ebel. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Jūs atstovaujate Brandenburgo jaunimo tarybą. Prašau. Ja, vielen Dank. Dėkoju, gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiuose klausimuose ir pasisakyti apie politinio ir kultūrinio lavinimo svarbą. E, Kaip jau mane pristatė, aš esu Melanie Ebel ir dirbu Brandenburgo jaunimo taryboje. Šita jaunimo taryba yra e, nacionalinės jaunimo tarybos e, narė ir taip pat yra atstovaujama Europos jaunimo forume. E, Brandenburgo federalinė žemė yra buvusioje rytų Vokietijoje ir 2015 metais ji priėmė apie 28 tūkstančius pabėgėlių, o 2016 metams yra numatoma, kad dar atvyks apie 40 tūkstančių pabėgėlių. Apie 30 procentų tų pabėgėlių yra e, vaikai ir jaunimas iki 18 metų praėjusią vasarą Vokietijoje buvo e, tokia pastebima didžiulė solidarumo ir pagalbos svetingumo e, banga, buvo tokia e, svetingumo pabėgėliams kultūra, kuri neturinti precedento. Dabar e, praėjus metams e, susidaro tokia situacija, kad labiau išriškėja e, antidemokratinės tendencijos ir pabėgėliam priešiškos tendencijos. Ir kadangi e, dešiniųjų populistų partija AFD sekmadienio rinkimuose e, laimėjo trijose Žvokitijos e, žemėse, tai manau, kad mums iš tiesų visiems tenka svarbus uždavinys kovoti su tomis antidemokratinėmis ir, ir tokiamis pabėgėliams priešiškomis tendencijomis ir duoti joms solidarumo atsaką. Todėl aš džiaugiuosi ponios Kieng pranešimu ir tomis priemonėmis, kurias e, siūlo Libe komitetas. Ir e, ponia Balbach taip pat pasakė, kad reikia, kad keistusi visuomenė ir kad iš abiejų pusių, e, kad visi norėtų tos integracijos, tai yra, kad jos norėtų ne tik migrantai, bet ir tie vietos gyventojai. Ir e, svarbu vaidmenį čia vaidins švietimas. Jis yra labai svarbus e, pabėgėlių įtraukčiai ir e, dabar reikia atitinkamos švietimo koncepcijos, ypač dabartinėje krizių situacijoje, nes e, švietimas tarsi atstovauja pagrindinės demokratijos vertybės, tačiau iš kitos pusės jis galėtų atverti naujiesiams piliečiams perspektyvas ir stiprinti mūsų demokratinę e, santvarką politiką. Ir dėl to šio svarbu vaidmenį vaidina e, politinis ir kultūrinis švietimas bei lavinimas. Ir labai svarbus čia yra neformalusis lavinimas. E, Jo e, svarba įrodyta 2000 metų PIZOS studijoje ir e, tas neformalusis e, ugdymas vis didesnį vaidmenį vaidina valstybėse narėse. Svarbus neformaliojo ugdymo e, e, toks veikėjas Vokietijoje yra būtent tos jaunimo tarybos arba įvairios jaunimo asociacijos. Tai galėtų būti e, skautai, jaunimo profsąjungos, yra ir daugiau e, įvairių jaunimo e, organizacijų ar asociacijų. E, mes bendradarbiaujame su valstybės institucijomis, tačiau tos visos jaunimo asociacijos vis tiek išlieka e, nepriklausomos ir jos siūlo vaikams ir jaunimui e, mokytis, kaip reikia prisimti atsakomybės. Taip pat kokias pasiekmes turi tavo paties elgesys, taip pat moko atitinkamų e, e, elgesio ir santykių modelių e, ir taip pat suteikia reikalingus įgūdžius, kurie reikalingi gyvenime. Ir E, tai, ką siūlo tos jaunimo organizacijos ar asociacijos, jos siūlo žmonėms, jauniems žmonėms e, ne tik lavinimo ir ūkdymo programas, bet taip pat e, skatina jų asmenybės raidą ir tokiu būdu prisideda prie demokratijos raidos. Ir dažnai tų jaunimo asociacijų darbas yra organizuotas į tokį būtent tarp kultūriškumą, tarptautiškumą ir jau ilgą laiką būtent neformaliojo ugdymo srityje e, tos jaunimo asociacijos vadina svarbu vaidmenį ir per tai jos e, vaidina svarbu vaidmenį e, pabėgėlių vaikų integracijai ir padeda kovoti su ta su tuo stigmatizavimu, kuris vyrauja mūsų visuomenėje. E, ir dabartinėje situacijoje yra labai svarbu integruoti jaunus pabėgėlius. Ir e, dabar jau galiu pateikti daug teigiamų pavyzdžių. Pavyzdžiui, veikia jaunimo klubai ar jaunimo namai, kurie savo pastatus, patalpas, e, atidaro ir paverčia juos pabėgėlių prieimimo centrais, taip pat rengia savo patalpose susitikimus su pabėgėliais, taip pat siūlo kažkokius e, sporto renginius. E, ar sporto užsiimus e, pabėgėliai čia gali dalyvauti taip pat e, kultūriniuose, pavyzdžiui, teatro, muzikos projektuose ir būtent per tą kūrybiškumą e, gali netgi išmokti nugalėti kalbos barjerą. Tai yra, kalba nėra svarbiausias dalykas, svarbiausia yra dalyvauti. Taip pat yra siūlomi specialūs seminarai pabėgėliams. Tose seminaruose jiems aiškinama Vokietijos politinė sistema, kalbama, jiems atsakoma į vairius e, klausimus dėl kultūros ir religijos ir tokiu būdu taip pat skatinama jų integracija. Ir e, tai labai puikiai vyksta tose regionuose, kuriuose e, jau daugelį metų gyvena įvairių kultūrų atstovai. Ir skirtingai nuo Šiaurės Reino Vestfalijos, iš kur atvyko ponia Balbach, iš tiesų Brandenburgo žemė yra tik 2,8 procentai užsieniečių. Ir, e, ir kitose buvusiose rytų Vokietijos žemėse yra lygiai toks pats mažas pabėgėlių skaičius. Tai reiškia, kad praeitie e, mūsų gyventojai neturėjo jokių sąlyčio taškų su migrantais ar pabėgėliais ir jie neturi e, galimybės jų pažinti, neturi jokios teigiamos patirties. Ir dėja, rytų Vokietijoje yra per mažai jaunimo organizacijų, kuriuose veiktų jauni migrantai ir išsakytų savo interesus ir lūkesčius. Ir tikriausiai bus taip, kad kai kuriuose Vokietijoje Vokietijos regionuose reiks dar daugiau ryšto, empatijos ir noro keisti, kad e, būtų e, būtų pateikiami atitinkami e, neformalaus ūkdymo modeliai būtent tai naujajai tiksliniai grupiai pabėgėlių ir migrantų vaikais. Tačiau sėkmė e, bus e, tik tada, kaip kalbėjo ir mano. M, Prieš mane kalbėjo kalbėtojai, kai mes visi atsiversime tai kultūriniai įvairoviai. Ir kalbant apie jaunimo asociacijas, yra tokia savoka, e, tas tarpkultūrinis atsiverimas ir čia yra jau tam tikros koncepcijos, tam tikri modeliai, pagal kuriuos mes dirbame, tačiau juos reiktų dar labiau skleisti, kad jie paliestų ir tuos regionus, kur aš kaip minėjau, dėl sa, kurie dėl savo istorijos turėjo per mažai salčio taškų su kitų kultūrų ir religijų atstovais. Ir integracija reiškia taip pat ir e, bandymas kovoti su savo baimėmis e, ir e, duoti, sugebėti duoti atsaką kitų, pavyzdžiui, rasistinėms idėjoms. Ir čia aš turiu omenyje tuos žmonės, kurie dirba jaunimo asociacijose, nes būtent jie yra tarsi tokie, e, tokie sankirtoje, kultūrų sankirtoje ir jie turi taip pat mokėti kritiškai vertinti situaciją. E, neformalus ugdymas. E, e, ir būtent kultūrinis ūkdymas dažnai e, būna skirtas jauniems žmonėms ir jį inicijuoja jauni žmonės. Tokiu būdu bandoma atsižvelgti į visas įmanomas įdomes jaunie, jauniems žmonėms situacijas, jų lūkesčius ir e, ir tokiu būdu skatina tokį ūkdymą, kuris būtų svarbus pabėgėliams jų tolimesnėme integracijos problema. E, taip pat yra labai svarbu įtraukti jaunus žmonės į įvairius sprendimų prieimimo procesus, pavyzdžiui, tiek mokyklose, tiek, pavyzdžiui, jaunimo parlamentuose. Ir būtent toksai vaikų aktyvesnis dalyvavimas yra, e, suteikia vaikams daugiau žinių, tie vaikai ir jaunimas, jie tarsi suvokia, ką reiškia būti E, ekspertų tam tikros ryties ir e, tai Ir tai taip pat yra susijęs su ES jaunimo strategija ir jos įgyvendinimu e, valstybėse narėse. Jauni pabėgėliai Vokietijoje ir kitose šalise taip pat galėtų e, gauti naudos iš, iš tokio ugdymo, iš to, iš to dalyvavimo sprendimų prieimimo procese. Dėl yra labai svarbu, kad e, jiems, tiems pabėgėliams tiesiog būtų e, tarsi išverčiamos vietos jaunimo e, teisės skurdas ir, ir, ir gyvenimo situacija. Dažnai tie pabėgėliai nežino e, aktualios situacijos, todėl čia yra labai svarbu kalbėti apie pilietinę visuomenę, apie, e, apie e, jų galimybę veikti ir būtent tą galima atl, e, daryti per neformalųjį ugdymą. Aš norėčiau, kad Europos Sąjunga e, būtent remtų tą neformalų jį ugdymą ir e, stiprintų pilietinės visuomenės veikėjus, ypač jų, jaunimo, e, jų darbą su jaunimu. Taip pat aš norėčiau, kad ES e, labiau remtų tarp kultūrinį darbą su jaunimu ir skatintų atitinkamus susitarimus, taip pat mažintų biurokratinę naštą tokiems, tokioms jaunimo programoms kaip e, Erasmus, kad ir įvairios jaunimos organizacijos, ir migrantų e, jaunimo organizacijos galėtų turėti lengvesnę prieigą prie tam tikrų programų ir projektų. Taip pat būtų labai svarbu, kad neformalusis ugdymas nebūtų e, sumenkintas tik iki tam tikrų profesinių kvalifikacijų, kas dažnai vyksta. Tas neformalusis ugdymas turėtų e, prisidėti prie to, kad vaikai ir jaunimas būtų ugdomi taip, kad jie taptų svarbia mūsų demokratinės visuomenės dalimi. Ir aš taip pat norėčiau e, solidarios Europos pavyzdžio, e, nes manau, tik tai toks pavyzdys padėtų mums pasiekti geros integracijos. Dėkoju. Puiku išgirsti naujosios kartos balsą, jaunimo tarybos balsą ir ką jie mato apie ūkdymą, bendrą mokslių ūkdymą, kūrybišką požiūrį į ūkdymą, neformalų ūkdymą. O dabar steiksiu žodį poniai Bezoci, kuri kalbės apie tai, kas yra jaunieji migrantai, kokios yra jų galimybės, ištekliai ir kliūtis. Tik tai labai prašyčiau laikytis laiko terminų. Noriu padėkoti pirmininkiai taip pat ir visam Europos parlamentui bei kultūros reikalų komitetui už kvietimą, nes dabar galiu Jums pristatyti keletą minčių, kurios kartais lieka nušalyje humanitarinės krizės akivaizdoje. Man atrodo, kad faktas, kad išgyvename humanitarinę krizę, neturėtų mūsų stabdyti ir neleisti mums suprasti, kaip reikėtų šitą e, situaciją vertinti plačiau, kad mūsų visuomenėje, Europos visuomenėje gyvena įvairių žmonės. Nes dabar kyla aktualūs klausimai, tokie kaip pilietybės klausimas, pilietiškumo klausimas, gero gyvenimo šiandien ir rytoj klausimas. Norėčiau paraginti visus pažvelgti šiek tiek atgal ir įvertinti, ką Europa iki šiol yra nuveikusi tam, kad integruotų imigrantus, ypač jaunąją jų kartą. Matome, kad yra daugybė įvairiausių dokumentų, deklaracijų, studijų, mokslinių tyrimų atliktų Europos komisijos ir Europos tarybos užsakymų. Ir ką iš viso to matome? matome, kad imigracija yra žiūroma, žiūrima skirtingai skirtingose valstybėse. Italijoje imigracijos problema yra pakankamai nauja. Iki, 80, iki 90-mečio, 10-mečio Italijoje buvo kitokia problema, būtent emigracijos. Bet e, kaip ten bebūtų, sąlyčio taškai taip pat yra tarp valstybių narių. Ir dabar jau reikia kalbėti apie migrantų integraciją ir įtraukti, kokia yra naujosios kartos atstovų integracija ir kokia integracija yra galima mūsų Europos visuomenėje. Mano galva, pravartu pažvelgti šiek tiek į Europos istoriją iš šitos perspektyvos, nes galbūt pamatysime, kad Daug kas yra seniai pamiršta sena. Tai nėra nauji dalykai. Pavyzdžiui, pilietiškumas, pilietybė ir mokykla. Kultūrinė įvairovė, pavyzdžiui. 2008 metais vyko tarpkultūrinis dialogas ir jo metu buvo parengta nemažai svarbių dokumentų. Bet be istorinės perspektyvos norėčiau pabrėžti ir dar vieną aspektą - būtent pakalbėti apie naująją užsieniečių kartą. Tie maži vaikai, kuriuos mes matome laiveliuose, valtise, jūroje, yra Europos ateities vaikai, atvykstantis iš savo kilmės šalių. Ir ta jų naujoji karta yra labai panaši į mūsų naująją kartą, nes gyvename skaitmenizuotoje visuomenėje, kultūros tampa vis artimesnės. Ir mes visi esame tos pačios skaitmeninės erdvės gyventojai. Taigi mūsų pasaulis tampa vis labiau tarp kultūrinis. Ir vaikams tampa vis normaliau tarp savo klasiokų turėti vaikų iš kitų kultūrų, iš kitų šalių, kitų rasių. Ir mes turime į visą tai atsižvelgti mokyklose. Bet negalima pražiūrėti ar ignoruoti tų skirtumų, kurie, kurie tebėra tarp migrantų vaikų ar iš tų šeimų, kurios kažkada imigravo, nes jų dažnai gyvenimo būdas yra kitoks, jų gyvenimo planas gali būti kitoks, netgi lūkesčiai iš ugdymo sistemos gali būti kitokie. Todėl labai svarbu į visą tai atsižvelgti. Mano pagrindinė prielaida yra dviejopa. Visų pirma, aš laikausi holistinio požiūrio, kaip sakė ponė Kijengė, kalbėdama apie imigraciją, vertinu ją apskritai. Holistinis požiūris reiškia tai, kad reikia atsižvelgti į daug susijusių aspektų tiek mokykloje, tiek šeimoje, nes visi tie veiksniai yra tarpusavėje susiję, ką sakė ir prieš tai kalbėję kolegos, ypač ponas Piečentiniai bet taip pat aš laikausi dinamiško požiūrio, kuris reiškia, kad imigraciją vertiname ne kaip kažkokią sąlygą, bet kaip nuolat vykstantį procesą. Ir nesvarbu, ar patys vaikai yra imigravę, ar jų tėvai imigravo, juos reikėtų vertinti kaip e, aktyvius savo situacijos kuriejus, kaip e, tuos žmonės, kurie e, turi priimti sprendimus, remdamiesi savo kultūrinę kontekstu. Jaunimas išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Jie visi yra kilę iš šeimų, iš tam tikros kultūros, Jie turi bendrą amžių grupės, kuriuose veikia. Po to jie eina į mokyklą ir paskui turėtų keliauti toliau, kurti savo tolesnę ateitį, ieškoti darbo vietos. Ir ta situacija yra vienoda visiems, tiek italams, tiek europiečiams, tiek užsieniečiams. Tai yra tokia bendra biografija visų jaunų užsieniečių. Bet reikėtų nepamiršti ir to, kad šita schema buvo visiems galiojanti anksčiau. Dabar ji gali keistis. Kiekvienas žmogus gali patirti kitokią situaciją. Ta mato ir mokslininkai, pavyzdžiui, Andrijas Walter. Taigi, vertinant imigrantų šeimą, galima pamatyti, kad situacija tos šeimos gali būti labai įvairi. Labai daug yra vieno iš tėvų šeimų, taip pat daug dėmesio yra skiriama šeimos ryšiams, jų palaikymui su likusi šeimos nariais kilmės šalyje. Taigi, tie šeimos ryšiai labai svarbus bet e, vietos šeimos ir užsieniečių šeimos dažnai skiriasi. Nors greta skirtumų visada yra panašumų. Nors be abejo negalima neikti to, kad imigracijos faktas labai paveikia, dažniausiai jis paveikia vaikus labiausiai. Yra matom, kad bendravimas vis tik tai tarp vietos šeimų ir atvykusių šeimų yra labai minimalus. Bet žmogaus kultūrinis kontekstas nėra nesvarbus tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė vis tik tai, kaip EBPO tyrimo metu buvo nustatyta 2012 metais. Ir to konteksto negalima pamiršti. Aišku, mokykla yra labai svarbi. 2012 metais Europos taryba labai aiškiai įvardijo, kad migrantai yra nepalankesnėje padėtyje. Ir todėl mokyklos gali jiems padėti. Tai yra patvirtinta Italijoje atliktų tyrimų. Per pastrosius 12 metų labai daug buvo dirbama vertinant vaikų imigrantų padėti mokyklose. Daug investicijų buvo skirta O švietimo tikslai taip pat buvo pritaikomi, pavyzdžiui, parengiant pritaikytas profesinio rengimo programas. Buvo nustatyta, kad e, mokslo rezultatai yra glaužiai susiję su bendra atmosfera klasėje ir su ryšiai su mokytojais. Galima pateikti įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, buvo atliktas tyrimas aukštesnėse vidurinės mokyklos klasėse ir buvo suskirstyti užsienio studentai į tris grupės. Tie, kurie, kurių lūkesčiai yra labai žemi, taip pat tie, kurie ve realiai vertina savo gebėjimus ir tie, kurie yra smalsus ir nori gilintis į viską. Galime pažiūrėti, kokie vaikai patenka į kiekvieną iš šitų grupių ir pamatysime, kad labai svarbus yra socialinis ir ekonominis moksleivio statusas ar jo padėtis. Vieni yra labiau orientuoti į profesinį rengimą, jie turi mažesnę motivaciją mokytis ir nori tiesiog greičiau pabaigti mokslus. Kitas tyrimas vertino integravimosi lygmenys mokykloje. Vėlgi labai stebinantis rezultatai, nes priešingai negu kad buvo galima tikėtis, yra vienais atvejais nepavykus integracija, kitais atvejais pilnai pavykusi integracija ir 35 procentai visų moksleivių integravosi tik tai iš dalies. Ir tai yra tiek italai moksleiviai, tiek užsienio moksleiviai ir jie teigia, kad jie mokykloje jaučiasi laimingi, nesvarbu, kokie yra jų mokymos rezultatai. Mokyklose jie jaučiasi gerai, nes jiems yra smagu su savo bendraamžiais. pereisiu prie savo išvadų. Čia matome, kaip skiriasi pirmos ir antros kartos požiūriai. Na ir paskutinės mintis, kuriomis norėjau pasidalinti, kalbant apie integraciją. Integracijos negalima laikyti modelių padedančių asimiliuoti, suvienodinti visus. Taip, integracija net, m, turėtų būti formuojama realiai vertinus situaciją, taigi reikia naujo požiūrio, kuris būtų paremtas dialogu, socialinėmis praktikomis ir kasdienio gyvenimo vertinimu tiek šeimoje, tiek mokyklose, tiek bendruomenėse. Taigi nebėra tokio integracijos modelio, kuris galėtų būti sukūriamas teoriškai ir po to tiesiai nuleidžiamas iš viršaus. Dabar reikalingas toks integracijos modelis, kuris yra konstruojamas diena iš dienos įvairiose kasdienio gyvenimo srityse. Jį būtų galima pavadinti kasdieniu daugiakultūriškumu. Toks požiūris turėtų atspindėti kasdienio gyvenimo dinamiką, atsižvelgiant į kiekvieno individualią situaciją, kur jis gyvena socialinį gyvenimą. Integracija turėtų būti vertinama kaip socialinė praktika. Tokia yra mano išvada, nes tik tokiu būdu galėsime formuoti socialę, pilietišką ir kultūrišką piliečių grupę. Ačiū už labai įdomų pranešimą. Labai įdomu matyti, kokie yra tyrimų rezultatai, kaip prasitraukiama nuo teorinių modelių ir pereinama prie kultūrinio, daugia kultūrinio modelio, kad savo patirtį turime kurti visi. O dabar norėčiau žodį suteikti Marian Poslė ir Patry Witchers. Jos kalbės apie tai, kaip galima suteikti balsą per meną Su mumis yra viešnios, kurias norėjome pasikviesti. Pamanėme, kad svarbu pakviesti žmonės turinčius patirties. Taigi pakvietėme Marijan, kuri gyvena Antverpene, bet ji yra kilusi iš Maroko, taigi būtų labai įdomu išgirsti, išgirsti ir ką ji turės pasakyti. Ačiū, ponia Kosta, kad pakvietėte mus į posėdį. Ačiū už galimybę e, pasisakyti. Menininkai dažnai lieka diskusijų paraštėse. Ačiū Jums. Mes e, dirbame su tarptautiniu Jehudė Menuhino fondu, e, fondo prezidentas e, norėjo pakalbėti apie kultūrinį dialogą, tuo metu tai buvo naujas dalykas. Nedaug kas buvo suinteresuotas klausytis kultūros atstovų mažumų balso. Nelabai buvo suprantama, kad žmonė, žmonės turtina vieni kitų kultūros. Dabar tai jau yra daug labiau priimtas dalykas. Pats fondas buvo įkurtas 1991 metais Briuselėje ir tikslas buvo suteikti galimybę kalbėti tiems, kurie negali to padaryti, būtent vaikams, ypač vaikams. Mintis buvo tokia. Visi vaikai turi turėti galimybę išnaudoti savo potencialą ir turi turėti galimybę laisvai reikšti savo emocijas ir turi turėti teisę į saviraišką. Tam e, reikia, reikia, kad vaikai suprastų ne tik intelektinius dalykus, kad jie galėtų išreikšti savo jausmus per meno šakas, per šokį, per uh, per kitus dalykus. Tokiu tikslu buvo sukurtas šis fondas, šis projektas. Programos buvo vykdomos skirtingose mokyklose, taigi mes dirbame 13 šalių, kartu su 800 menininkų, kurie aktyviai dirba pradinėse mokyklose. Tai yra ilgalaikis projektas, kuris subūrė menininkus, mokytojus trejų metų laikotarpį, susitinkant kiekvieną savaitę, keičiamasi meninė artistinė patirtimi ir kuriama tikra partnerystė su pedagogais bei vaikais. Tai yra turtinanti patirtis visiems, kurie dalyvauja šiame projekte. Mano kolegi daugiau apie tai pasakys. Norėčiau pacituoti Jehudį Menuhiną. Jo citata yra labai aktuali. Jis teigia, kad dabar gyvename pokyčių laikotarpiais e, ir to reikia mūsų išlikimui. Mums reikia palikti kontroversiškumą, konfrontaciją ir gyventi e, pasisakant už papildomumą, solidarumą ir abipusiškumą. Mūsų veikla kaip tik leidžia plėtoti tokį dialogą, vaikams suteikiama galimybė išklausyti vieni kitų, suprasti vieni kitus, juk visi vaikai nori būti išgirsti, nori išreikšti save, Ir jeigu vaikams nesudaromos tam sąlygos, jie suranda netokius konstruktyv, konstruktyvius saviraiškos būdus. Kai vaikams suteikiamos galimybės saviraiškai per meną, jiems suteikiamas toks saviraiškos kanalas, kad jie ir patys geriau pažintų save, o ne tik įgytų abstrakčių žinių ir įgūdžių, kurių vėliau suaugusių gyvenime gali ir neprireikti. Tikiuosi, kad pateikiau tokią bendrą apžvalgą apie mūsų veiklą. Dabar norėčiau pakalbėti apie mūsų MUSE programą. Dirbame 12 iš Europos šalių ir Izraelyje. 40 tūkstančių vaikų dalyvauja skirtinguose projektuose. Dirbame su 1300 menininkų. Šis darbas vyksta nuolatos ir norėčiau suteikti žodį vienai menininkiai, kad ji paaiškintų, kokia veikla užsijima mokinių klasėse Belgijoje. Nina Bobo Kalau tidak bobo digigit nyamuk. I'm uh, sec Aš jau esu antrosios kartos atstovė, mano tėvai išvyko iš Indonezijos. Mūsų šalyje šilopšinė buvo dainuojama, tikiuosi ne, nes, nesumigote. ant sienų būdavo tokios lėlės, bet kai atvykdavo į mūsų namus Molandai, mes liepdavome lėlės. Tokia, taip elgėsi mano tėvai tais laikais ir apgailestauju, Dėl to ir kaip menininkė pasakiau, kad norėčiau suteikti vaikams kitokio pobūdžio švietimą. Vaikai turėtų dainuoti skirtingomis kalbomis, kalbėti skirtingomis kalbomis, e, atnešti savo kultūrą. Todėl apsidžiaugiau radusių muse tinklą, E, kuriame galėjau, prie kurio galėjau prisijungti. Ir štai čia matote, kad mūsų tinkle organizuojama daug susitikimų, kuriuose dalyvauja menininkai. Aš klasėje taikau ne vieną metodą. Pavyzdžiui, vienoje nuotraukoje jūs matote nupieštą stalą, kuriame yra nupiešta daug maisto. Aš atsivežiau šį piešinį į Belgiją ir nusprendžiau, kodėlgi vaikams nepasiūlius uh, nupiešti savo, atnešti receptų, kaip gaminti maistą iš namų ir prieskonių, kurie naudojami namuose jų klasėse. Belgijoje tiek daug skirtingų vaikų. Taigi mokyklose atsirado visai kitokia dinamika, vyksta kitoks mokymasis ir aš turiu galvoje ne tik imigrantų vaikus, vietiniams taip pat yra labai įdomu, nes tai yra neformali mokymosi aplinka. Kartu su mokytojais Mokytojai yra svarbiausi mūsų partneriai, užtikrinanti šio projekto sėkmę. Taigi kartu su mokytojais mes įvedame tai e, formalų ūkdymą, nes tai galima pritaikyti ir kalbų mokymė, ir matematikos mokymė, ir socialinių kompetencijų ūkdyme, emocinėme mokymė ir tokiu būdu galima taikyti visą apimantį holistinį požiūrį. Dar vienas dalykas, ką mes dažnai darome klasėje, pasiūlome jiems atsinešti daiktų iš savo namų, kurie atspindėtų jų kultūrą. Ir tai gali būti labai vairūs dalykai, ir drabužiai, ir indai, ir papošalai. Ir jie gali atsinešti tą daiktą į mokyklą ir papasakoti apie jį, pristatyti jo reikšmę. Kartais toks daiktas yra naudojamas, bet jie nežino jo reikšmės, tuomet mes kartu internete paieškome e, ir dėl to yra smagu, kad galima bet ką internete susirasti. Gyvendindami šį projektą mes leidžiame vaikams piešti ir vaikai piešė ant mokyklos vartų, atvykę tėvai labai apsidžiaugė, net atpažino daug dalykų ir sakė, kad atėję į mokyklą jaučiasi kaip namie. Todėl labai svarbu įtraukti ir tėvus į dialogą. Aš organizuoju tokias seminarus, pratybas vaikams ir mes bame vienerius metus. Ir taip pat organizuoju tokias pratybės tėvams, o po to visiems kartu, vaikams ir tėvams. MIUS programa yra gyvendinama daugiausia pradinėse mokyklose, bet dabar jau plečiamės ir į vidurinės mokyklas. Ir šie jaunuoliai taps suaugusiaisiais. Galėčiau dar daug ką pasakyti, bet nėra daug laiko. MIUS programa yra taikoma pabėgėlių centruose. Suaugusieji vaikai, nepilnamečiai, kurie bėgo be lydinčių suaugusiųjų. Ir mes e, paklau, paprašome jų nupiešti kelionę iš Afganistano į Belgiją. Ir manytum, kad jie galėtų nu, nu, nupiešti tiesią liniją, tačiau taip nėra. Dažnai uh, ta linija yra zigzaginė ir jie patiria visko ir prostitucijos ir kitokių baisių dalykų, kol atvyksta į Belgiją. Kaip menininkė aš kalbu už daug mūsų projekte, mūsų programoje dalyvaujančių menininkų. Mes reaguojame į situacijas, kurios nuolat keičiasi tačiau e, surinkome gerąją patirtį ir jie dalyjamės, todėl džiaugiuosi darbo Menuhino fondo tinkle. Mes e, dalyjamės šią metodiką ir ateityje tikiuosi dalinsimės ir su daugeliu kitų organizacijų. Aš dirbu Muse projekte jau 16 metų ir visada įdomu. Vienas iš mano mokinių prieš 10-12 metų tapo mano draugu ir dabar norėčiau suteikti žodį šiems buvusiems mokiniams. Sarai suteikiu žodį. Ačiū, Patris. Aš esu Feral Hamari, man 23, mano tėvai yra iš Maroko, taigi tikiuosi galėčiau vadintis marokietė. Prisimenu da, veiklą mokykloje, mes kalbėjome tik kūrybingumo kalbą, reiškėme savo mintis, kūrėme, mokėmės dirbti kartu, gerbti vienas kitos skirtumus ir tradicijas. Ačiū. Taigi dabar jau matome dvi migrančių moterų kartas, kurios e, buvo ūkdomos meno pagalba. mokytojai, anksčiau kalbėjusi mok, švietimo atstovė sakė, kad mokyklos neturėtų būti izoliuotomis. Taigi norėčiau padėkoti jums visiems už įdomius pranešimus. Pasiūlėte puikių dalykų, kurie tikiuosi bus naudingi mūsų darboje ateityje. O dabar norėčiau suteikti žodį daktarį Karagariecu kuri kalbės apie kultūros ir švietimo indėlį į migracijos, Europos migracijos politiką. Na, šis beitas keičiasi, didinami ištekliai humanitariniai pagalbai prašoma, kad ji būtų padvigubinta, skirta, kad būtų skirta 60 milijonų eurų šiems metams. Erasmus, Erasmus Plus, Creative Europe programos yra jos, jos iš jų, jų, pagal jas dirba įvairios organizacijos, keičiasi gerąją patirtimi kuriami meistriškumo centrai. Migracijos ar užsienio saugumo politika negali būti aptariama be švietimo vaidmens ir tarp kultūrinio dialogo ir socialinės įtraukties labai svarbi yra tarpusavio pagarba, tarp kultūrinė pagarba e, integracijos procese. Taigi ačiū Jums, kad atvykote, dabar suteikiu Jums žodį. Ačiū pirmininkė, kad pakvietėte į tokį, tokius įdomius, įkvepiančius klausimus. Iš tikrųjų, mes nagrinėjome švietimo srityje atsirandančius iššūkius. Milijonas migrantų 2015 metais atvyko į Europą ir dar 130 tūkstančių žmonių atvyko Europą per jūrą nuo šių metų pradžios. Jie, kaip žinome, dabar gyvena sudėtingomis sąlygomis. Didžioji prieglopšio prašytojų dalis turi nedaug įgūdžių, yra darbinio amžiaus ir yra su vaikais, kurie dar prieš atvykdami nebuvo švietimo sistemos dalis. Beveik 30 procentų prašytojų 2015 metais buvo jaunesni nei 18 metų ir maždaug pusė iš jų yra nuo 18 iki 35 metų amžiaus. Nepaisant to, kad trūksta konkrečių duomenų, galėtume galime pasakyti, kad daug nepilnamečių atvyko nelydimi. Į Švediją atvyko 43 procentai, kurie buvo iš, užregistruoti, o iš jų 15 procentų yra nelydimi nepilnamečiai. Tai sudaro maždaug 35 tūkstančių žmonių. Švietimas yra pati svarbiausia priemonė siekiant užtikrinti suteikti migrantams reikiamas įgūdžių susirasti darbui, e, ir skatinti tarp kultūrinį dialogą, kad tai būtų integravimo pagrindas, reikėtų kalbėti ir apie socialinę sanglaudą, apie e, žmogiškojo, senėjančios Europos žmogiškojo kapitalo didinimą. Taigi mes turime integruoti tūkstančius naujai atvykusių migrantų į mūsų mokyklų sistemą ir turime tai padaryti kuo anksčiau. Migrantai ir prieglupščio prašytojai turi būti visiškai integruoti į mokymo sistemą nuo ankstyvos vaikystės E, tu, jie turi lankyti mokyklą, profesinės mokyklas, aukštą išsilavinimą įgyti, kad galėtų įgyti atitinkamų įgūdžių išsilavinimo ir kad nebūtų marginalizuoti. Mes e, suteikėme didelę svarbą kalbų mokymui, šiandien daug apie tai buvo kalbama. Reikia įvertinti naujai atvykusių mokinių žinias ir dirbti su tais, kurie turi nedaug įgūdžių ir nedaug, kurie nedaug mokėsi. Ir kaip jau žinome, reikia skirti daugiau dėmesio mokytojų rengimui. Antras prioritetas po jau tokios nedidėliotinos reakcijos yra atlikti prevenciją, kad migrantai nebūtų tie, kuriems mokyklos sistemoje sekasi sunkiai Taigi Europa susiduria su tokiais iššūkiais. Nuolat e, gauname įrodymų, e, kad daugumos migrantų švietimo pasiekimai yra daug mažesni nei jų bendramžių. Ir šie dalykai neleidžia migrantams įsitraukti į darbo rinką ir dėl to sunku įveikti tą atotrūkį teigiama, kad 70 procentų migrantų gali iškristi iš mokyklos daug anksčiau. Ir taip gali nutikti vien dėl to, kad jie yra nepalankiose sąlygose. Tos problemos yra tokios - nedideli įgūdžiai, Ir iškritimas iš mokyklos yra daugiau susijęs su socialiniais, ekonominiais, ne, su socialinėmis ekonominėmis sąlygomis. Ir e, jos buvo daug anksčiau, nei mes pradėjome kalbėti apie migracijos problemas. E, tarp šalių yra didelis heterogeniškumas, pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir Airijoje užsieniečiai turi didelius įgūdžius, o Prancūzijoje, Niderlanduose emigrantai turi mažiau įgūdžių. Ispanijoje ir Italijoje vidutiniškai nėra didelio skirtumo tarp vietinių ir užsieniečių išsimokslinimo. Tačiau daugelį ES valstybių narių dėl ankstesnių migrantų srautų atsirado didelis, e, didelis skirtumai švietimo sistemoje. Jaunimas yra susitelkęs dideliuose miestuose ir vaikai daug vaikų lanko mokyklas ir turi mokytis ne savo kalbą. Mums reikėtų išvengti anksčiau padarytų klaidų, užtikrinti, kad jos nepasikartos. Labai svarbu e, dirbti taip, kad nebūtų socialinės atskirties. Šiandien kalbėjusieji minėjo sportą, kultūrą, jaunimo veiklą, neformalų e, švietimą. Socialinė įtrauktis yra tas atsakymas, jeigu norime glaudžios Europos. Ir kaip girdėjome, visi turi prie to prisidėti ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių. Turi dalyvauti ir institucijos, ir socialiniai partneriai, ir visuomeninės organizacijos. E, tai yra jaunimas prisideda prie demokratinius visuomenės veiklos. Tokiu būdu mes galime atlikti ir rizikingo elgesio prevenciją. 10 e, procentų jaunuolių yra imigravę. Imigrantai prisideda prie ekonomikos, darbo vietų kūrimo ir augimo. jau ne pirmą kartą turime tvarkyti su migrantų srautais, bet šį kartą tai yra daug svarbiau dėl to, kad migrantų yra daugiau. Tačiau mes turime galimybę pasitelkti ankstesnės žinias ir pagerinti savo atsaką. Turėtume mobilizuoti esamas programas kad galėtume geriau integruoti pabėgėlius. Turime dėti pastangas nacionaliniu lygmeniu, mes Europos komisijoje ir jos direktoratuose jau pradėjome mobilizuoti turimas priemonės, o jų turime. Jūs minėjote Erasmus, mes jau sprendžiame pabėgėlių krizės klausimus ir integracijos klausimus įgyvendindami projektus. Tačiau tuos projektus pradėjome gyvendinti ne dabar, jeigu pažvelgtumėte Tai iš Erasmus Plus ir iš ankstesnių programų buvo skiriamas finansavimas ir jau yra apie 200 sėkmingų projektų pavyzdžių. Tai yra projektai sporto srityje, švietimo ir užimtumo srityje, kalbantiesiems kitomis kalbomis, tai yra projektai jaunimo srityje, kultūros mainų srityje, mokytojų veiklos srityse. Visko nepaminėsiu, tačiau ši duomenų bazė yra vieša, taigi kviečiu Jūs pasižiūrėti. Na, o kągi dabar konkrečiai darome, kad galėtume išspręsti šias problemas? Komisija teigia, kad Erasmus Plus programa 2016 metais įtraukties įtrauktis buvo didžiausias programos prioritetas. Mes E, parengėme finansavimą bendradarbiavimo projektams, 400 milijonų eurų buvo skirta jaunimo mokymo sporto srityje ir tai yra pirmasis prioritetas ir lėšos skiriamos tiems projektams, kurie padeda didinti socialinę įtraukti. Taip pat teikiama parama projektams, e, kai dirbama su pabėgėliais, prieglopščio prašytojas migrantais arba kai susitelkiama ties migrantų krizės sprendimo problemomis. Dar papildomai 13 milijonų e, pasiūlymų buvo pateikta ir mes tengiamės atrinkti tos projektus ir jie projektai bus įgyvendinami arba teikiant paramą iš ES fondų arba ne, bus kalbam, bus skatinamas aktyvus pilietiškumas, demokratinės vertybės ir e, vengiama radikalizavimo pasitelkų švietimą. Erasmus Plus programa padeda mobilizuoti internetinės priemonės ir tai skirta mokytojams, jaunimui. E, Turime internetinį nekalbų mokymo priemonę naujai atvykusiems migrantams. E, šimtas tūkstančių licenzijų yra finansuojamos iš praeisiais metais nepanaudotų lėšų. Taigi šimtas tūkstančių licenzijų bus skirta uh, kalbos žinių vertinimui ir kalbų kursams naujai atvykusiems migrantams per trejų metų laikotarpį nuo dabar. Creative Europe programa taip pat dalyvauja. Dedančias pastangas mes teikiame finansavimą kultūriniai veiklai, gyvendiname konkrečius projektus e, tarp kultūrinio dialogo ir migrantų integravimo srityse. 1,6 milijonų eurų bus skirta tam. Europos savanorių tarnybą, kai kalbame apie jaunimą, kai kalbame apie darbą su jaunimu, tai būtent apie tai dabar tai ir noriu paminėti. Dar ši savanore, savanorystė bus skirtas prioritetas. Politinių lygmenių labai trumpai norėčiau paminėti, kad uh, dedame pastangas skelbti naujus, naujas veiklas, e, mokymasis, mokymas iš bendramžių ir kitas programas, kad būtų teikiama parama valstybėms narėms e, siekiančiams integruoti vaikus į švietimo sistemą. Stengiamės remti švietimą, kalbų mokymasi, geresnių įgūdžių formavimą. Taip mes prisidėsime prie teisėtų migrantų integravimo paketo, kurį minėjo ir ponė King. Prisidėsime švietimo kultūros jaunimo srityje, stiprindami kalbų mokymosi veiklos srityje skatinsime įtraukti, kad, e, būtų, kad kuo mažiau jaunimo iškristų švietimo, dirbsime su ekspertų grupėmis, pateiksime savo priemonės tokias kaip e, elektroninis dvinių projektas, mokyklų bendradarbiavimo projektai pateiksime vadinamąją įrankių dėžutę, taip pat konkrečias gairės ir pasiūlymus valstybėms narėms. Na, o galiausiai norėčiau priminti Paryžiaus deklaraciją Tikriausiai jūs ją, su ją esate susipažinę. Prieš metus ją pasirašė švietimo ministrai, taip pat dalyvavo komisijos narys ir buvo raginama mobilizuoti švietimo sektorių ir Europos, ir nacionalinių, regioninių, ir vietos lygmenių, kad būtų skatinamos Europos vertybės ir demokratiniai principai. Paryžiaus deklaracija, kaip ji vadinama, dabar yra įgyvendinama ir su jos pagalba siekiama užtikrinti, kad jaunimas įgytų socialinės, pilietinės, tarkultūrinės kompetencijas, kad būtų pagerintas raštingumas, kad švietimo ir mokymo sistemos e, padėtų spręsti nepalankioje padėtyje esančių mokinių problemas, kad būtų skatinamas dialogas 13 milijonų e, ir 40 milijonų bus skirta Paryžiaus deklaracijos įgyvendinimo priemonėmis. Norėčiau padėkoti Jums. Gal dar būtų norinčiųjų kalbėti ar užduoti klausimus, prašau. Po to suteiksiu galimybę prelegentams atsakyti į klausimus. Mes kalbėjome apie tai, kad yra politinės priemonės, kad yra programos. Turime tikėtis, kad komisija atsižvelgs į turimus išteklius. Turime kalbėti apie Erasmus ir Creative Europe, kūrybinė Europa programą norėčiau, kad kalbėtume ir apie papildomus išteklius. Ne tik tuos išteklius, kurie yra paimami iš kitų sričių. Jūs minėjote paketą ir komunikatą Lauksime daugiau informacijos dėl Paryžiaus deklaracijos įgyvendinimo. Manau, kad komisija dar apsvarstys savo prioritetus. Junkerio komisijos darbo tvarkėje daugiau dėmesio turėtų būti skiriama šioms politikoms rytims. Aš atsiprašau visų, turiu dalyvauti ceremonijoje, bet pirmininkavimą perims mano kolegė ir baigs mūsų klausimą mano vardu. Matau, kad šiek tiek užvėlavome, atsiprašau už tai ir dėkoju visiems svečiams. Iš jų buvo daugiau moterų negu vyrų, na bet e, tai turbūt tiesiog atspindi tą klausimą, kurį šiandieną svarstome. Galbūt tai bus nauja tema mūsų naujiems klausimams. Žodį perdodu kolegijai ir iki greito pasimatymo. Yes. Dear speakers, dear colleagues. Gerbiami pranešėjai, gerbiami kolegos, dar kartelį dėkoju už labai įdomius pranešimus. Dabar turime laiko klausimams ir atsakymams. Prašyčiau kalbėti po vieną minutę, ne ilgiau, nes neturime laiko daugiau. Pone Fiodorova. Labai ačiū. Esminiai dalykai susijęs su integracija buvo paminėti. 32 procentai pabėgėlių yra vaikai, taip girdėjome, o tai reiškia, kad likę maždaug 60 procentų yra suaugusieji, kuriems irgi reikia pagalbos išmokti naujas kalbas. Noriu padėkoti už pateiktus gerosios praktikos pavyzdžius, bet taip pat norėčiau e, prisiminti, ką sakė ponė Valbas. Ji kalbėjo iš mokytojų perspektyvos mokytojų, kuriems tenka ta didelė našta mokyti pabėgėlių vaikus ir išmokyti juos to, ko jie turėtų išmokti. Nepamirškime, kad Erasmus Plus yra tik tai tiems, kuriems pasiseka, nes e, visų pirma, mokytojai turi pateikti paraišką ir tada laukti, ar jie bus, jie bus patvirtinta ar ne. Moksleivių integracija ir kalbos mokymas yra neišvengiamas. Negalime sėdėti ir laukti, kol kas nors patvirtins paraišką. Mokykloms reikia e, išteklių. Aš norėčiau pakritikuoti Erasmus Plus programą. Jūs sakėte tai, kas mano galva nėra sprendimas, kai yra šimtas tūkstančių naujai atvykusių žmonių, kuriems reikia išmokti užsienio kalbos. Jiems reikia ne tik užsienio kalbos išmokti, bet ir įsisavinti naują visą kultūrą. O tam reikia finansinių išteklių ir mes turime labai atvirai tai pripažinti. Taip, mes tikrai džiaugiamės Erasmus Plus programa, bet tai yra tik tai nedidelė dalis, tai yra papildomas dalykas, tai yra prabanga tai nėra tai, kas yra prieinama visoms mokykloms. Ir noriu padėkoti poniai Balbach, kuri, kalb, kuri atstovavo mokytojams ir tikrai žaviuosi ją. Political... Na, aš labai aptakiai politiškai tiesiog norėjau pasisakyti. Ir toliau ponas Morgano minutė. Aš labai trumpai. Nes. Bet susikoncentruosiu į keletą dalykų, nes šiaip turbūt būtų galima kalbėti be galo be krašto. Ponas Riaco minėjo, kokie yra Europos prioritetai ir pastangos yra dedamos ta kryptimi, kai bus suvienytas e, formaliojo ir neformaliojo elementas. Ir taip, jeigu tai neįvyks, tai problemos tęsis. Kalbos išmokimas yra tikrai labai svarbus, nes mokant kalbą tik tai galima įvertinti kitus moksleivių gebėjimus, kurie ateina į mokyklą arba ją baigia. Taip pat mokytojai yra labai svarbus, jiems reikalingas pa, specialus parengimas, jiems reikia pagalbos ir paramos, bet negalime tikėtis, kad viską padarys mokyklos. Girdėjome apie tai, kai bendramžiai patys vieni kitiems padeda. Manau, tai labai įdomi mintis. Ir esu tikras, kad pilietinis švietimas turi čia atlikti pagrindinį vaidmenį. Bet norėčiau grįžti prie kito klausimo, kuris buvo iškeltas. Visų pirma, tas šauksmas, kurį šiandieną girdime, kad reikia dabar jau nebesitikėti, kad vienas modelis gali būti taikomas visur, kalbant apie integraciją. Manau, tai tikrai yra esmė. Reikia pasitraukti nuo to vieno vienintelio modelio. Juk mes gyvename įvairovės kontekste, todėl tikrai negalime įsivaizduoti, kad visiems tiks vienodas sprendimas. Bet tai turbūt reiškia, kad reikės dėti papildomas pastangas viešinti gerąją praktiką, pasiteisinusią praktiką Ne tam, kad ta praktika taptų vieninteliu modeliu, bet tiesiog tam, kad ta praktika taptų žinoma. Ar būtų, dar, ar būtų norinčių atsakyti? Prašau. Noriu visų pirma padėkoti Jums už pasisakymus ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad Erasmus Plus tikrai negali atsakyti į visus e, iškilusius iššūkius. Bet yra kitų priemonių, tiek kaip programos dalis, ką minėjo pirmininkė Kosta, bet taip pat ir iš politinės pusės. Kalbant apie pačią programą, tai mano galva Erasmus Plus gali pasiūlyti štai ką. Mes jau kalbame apie tarptautinį bendradarbiavimą ir taip pat kalbame apie galimybę mokytis vieniems iš kitų ir per tas priemonės, kurias mes siūlome tiems, kurie pateikia projektus, mes suteikiame galimybę mokytojams mokytis iš kitų mokytojų, dirb, mokykloms mokytis iš kitų projektuose dalyvaujančių mokyklų, moksleiviams mokytis vieniems iš kitų. Ir taip pat tas naujas Erasmus Plus aspektas yra tarpsektoriniai projektai kai įvairios organizacijos, asociacijos, tarkim, iš sporto srities gali bendradarbiauti su mokyklomis. Tokiu būdu yra apjungiama e, formaliojo ir neformaliojo ugdymo patirtis. Ir dar viena pastaba, ką norėčiau pasakyti, tai kad tas pats galioja ir kalbant apie politiką, nes politikos srityje ES kompetencija švietimo srity yra pakankamai ribota. Bet e, mes norime pasiūlyti štai ką. Mes turėtume e, dirbti e, pasiremdami vieni kitų patirtimi ir mes e, tuoj pradėsime projektus, kurie bus skirti e, nelidimų nepilnamečių e, ugdymui ir mes čia pasi, pasikeisime patirtimi tarp valstybių narių, nes svarbiausia būtų pasimokyti vieni iš kitų kitų ir kad tas mūsų bendradarbiavimas būtų vaisingas įvairiose lygmenyse, tiek europinėme lygmenyje, tiek nacionalinėme lygmenyje. Prašau, ponė, jums žodis. Um, Aš tik norėčiau papildyti tai, kas buvo pasakyta. Erasmus Plus tai yra programa, kuri e, skatina bendradarbiavimą Europos lygmenių. Ir ji taip pat e, suteikia mums galimybę e, pasiekti tuos partnerius, e, kurių be Erasmus Plus, pro, pavyzdžiui, kalbant apie Romų kultūrą, mes turime projektą muzikos forumas ir e, būtent per muziką mes bandome kovoti su stereotipais prieš Romus, kurie vyrauja visoje Europoje. Tai yra e, ta tautinė mažuma, apie kurią mes žinome labai mažai ir būtent per tą muzikos forumą mes e, mes parengėme atitinkamus mokytojus ir e, mes dabar galime e, pasimokyti iš tos kultūros, kokie, e, kokiais instrumentais gali e, remtis mokytojai, Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip mes čia pristatėme Romų kultūrą, mes galime kalbėti apie armėnų, afganų kultūrą ir taip toliau. Ir yra, pavyzdžiui, muzikos instrumentai, e, per kuriuos galima tą daryti. Mes, e, pavyzdžiui, e, rodėme vaikams muzikos instrumentus kurios, ir per juos susipažinome juos su Romų kultūra. Taip pat visi kartu dainavome dainas tarp jų taip pat ir Romų dainas. E, nors ne vienas nemoka romų kalbos, tačiau vis tiek tai yra e, kultūros paveldas, nes iš tiesų romai yra kilę iš Indijos ir jų kalboje yra e, sanskrito elementų ir pavyzdžiui net Romos, ro, e, Ispanijos romų kalboje e, girdimi tie sanskrito elementai. Tai mes turime e, mokyti mokytojus, kaip e, galime e, panaudoti ta, tuos kult, mūsų supančių kultūrų turtus. Ir Erasmus Plus būtent ir galėtų būti čia tinkama programa. Prašau, ponė Bizotsi. Aš norėčiau pabrėžti kaip svarbu šiose, šiose mūsų diskusijose e, pabrėžti socialinius ryšius. Man atrodo, kad dažnai yra Mm, dažnai kyla klausimas, kaip galima užmėgsti socialinius ryšius. E, mokyklose pagrindinis dalykas yra mokymasis ir sėkmingas mokymasis, bet kiekvienas mokinys į mokyklą atneša savo kultūrą, kitaip tariant, kultūrinį paveldą ir manau, kad e, mokyklos turėtų atviriau žvelgti į tą socialinį kapitalą kurį atsineša mokiniai ir stengtis geriau panaudoti tą kapitalą. E, iki šiol, man atrodo, mokyklose tai nevyksta. Ir e, kol kas nepasinaudoja tuo nei mokytojai. Ir čia e, reikia, aišku, nepamiršti ir šeimos, tiek vietos gyventojų šeimų, tiek migrantų E, šeimų arba tų šeimų, kur, kur, kurie jau yra kelintos kartos e, migrantai. Ir tas, tos socialinės jungtis, tie socialiniai ryšiai, jie vis atsinaujina, jie kuriami iš naujo ir tie socialiniai ryšiai būtent ir yra e, tarp kultūrinio dialogo ir integracijos pagrindas. Be jų nebu, nebus e, sėkmingos socialinės integracijos. Mes galime e, kalbėti apie sėkmingiausius teorinius modelius, bet iš tiesų tikra integracija vyksta praktikoje. Aš dabar kalbu ne apie pedagoginę praktiką, bet apie socialinę praktiką, kad reikia keistis patirtimi ir kad reikia taip pat keistis ir lūkesčiais Ir aišku, e, taip pat e, čia susidurėme su tokiu vienu pavoju, pavojumi, tai yra nuskurdimo pavojumi, aš turiu omenyje ne finansinę prasme, bet e, e socialinę prasme. E, Aš dėkoju, sako pirmininkė, šiandien e, mūsų diskusija tikrai buvo labai vertinga, mes sužinojome labai daug įdomios informacijos ir manau, kad visi sutarėme, kad mums reikia holistinio požiūrio, kad, e, kurį pasitelkę galėtume kovoti su precedento neturinčia migracijos krize Europoje. Ir taip pat turime e, šiam tikslui pasitelkti įvairias politinės e, priemonės ir, ir visas, visus, visas tiek vidaus, tiek išorės politikos institucijas. Taip pat mes turime nepamiršti tokių svarbių veikėjų kaip valstybės narės E, nes valstybės narės būtent turi daug kompetencijų kultūros ir švietimo srityje ir mes e, norime papildyti tarsi tas e, valstybės narės ir suteikti europinę dimenciją tiem projektams, bet aišku, kad pagrindinis veikėjas yra valstybės narės, mums taip pat reikia bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, su pilietinės visuomenės organizacijomis, su vietos valdžios atstovais. Ir norėčiau apibendrinti, pasaky, pasakydama keletą esminių išvadų iš e, šiandieninės diskusijos. Man atrodo, kad mes turime kovoti su segregacija. Tai yra esminis dalykas. E, valstybės narės turi būtent investuoti į šią sritį ir tas e, priklausimas yra. Priklausimas kažkokiai visuomeniai yra e, susijęs su socialinėmis kompetencijomis ir tą mes galime daryti būtent e, per valstybės narės. Toliau buvo labai įdomu sužinoti, ką galima nuveikti su mokytojais, kaip galima padėti jiems, kad jie geriau, atsai, kad jie e, geriau skatintų tą tarp kultūrinį dialogą ir atitinkamai mokytų vaikus. Ir aišku, pagrindinis dalykas yra finan, fi, finansai. E, reikia didinti finansinius išteklius, nes be e, atitinkamų lėšų nieks neveiks. E, manau, kad e, turėčiau Jums padėkoti Jums už, už tai, ką Jūs pasakėte. E, Ir toliau kitas e, svarbus dalykas kad ES turėtų e, vykdyti tarptautinio kultūrinio jaunimo bendradarbiavimo tokias eks, ekspertizės, mes turėtume įvertinti tai, kas vyksta ir e, institucijos bei jaunimo darbo projektai e, e, turėtų e, veikti taip, kad, galėtų, kad jų darbas duotų e, rezultatų. Toliau esminis dalykas, buvo, kuris buvo pasakytas, tai yra, kad integracija yra social, susijęs, susijusi su socialinė praktika. Manau, kad mes visi e, suvokiame, kad integracija tai yra tai, e, ką mes turime daryti visi kartu ir čia reikia įvairių visuomenės lygmenų bendradarbiavimo. E, Ir toliau kitas svarbus dalykas e, yra tai, kad menas e, gali padėti ir jis gali padėti jauniems žmonėms, bet ir ne tik jauniems žmonėms padėti išsakyti e, savo lūkesčius ir taip pat e, menas gali juos sieti ne tik su jų kilmės visuomenė, bet ir su ta visuomenė, į kurią jie atvyko. Ir matau, manau, kad e, inicijuodami naujas programas mes turėtume būtent investuoti į tokią meno sėkmę. Dar kartą norėčiau padėkoti jums visiems, norėčiau padėkoti klausėms ir e, linkiu visiems gero vakaro. Ačiū.